Muy buenos días. Bonjour à tous et à toutes. Good morning, everybody. Good morning. <laughs> Muy buenos días. We should be kicking off. Labas rytas, kolegos, pradėkime. Kaip paprastai mūsų darbo atvarkė yra pakankamai daug punktų turinti ir noriu priminti iš pat pradžių, kad labai svarbu dėl to laikytis nustatytų laiko terminų. Pradedame, kaip paprastai, nuo pirmininko pranešimų. Kai kurie iš jų tai yra darbosvarkės pakeitimai. Visų pirma, nebus balsavimo dėl ponios Olmaier pranešimo dėl išpolių prieš informacinės sistemas. Vyks apsikeitimas nuomonėmis dėl pakeitimų, tačiau balsavimo nebus. Toliau. Diskusija dėl Europos investi... tyrimų orderio buvo nukelta. Šiandien apie tai nekalbėsime. Trečia. Ponios Henkis nuomonė dėl informacinės infrastruktūros apsaugos Ši diskusija vyks šį rytą po 11.15. Turėkite galvoje, kad vasario 9 koordinatoriai nusprendė prašyti parengti pranešimą dėl situacijos Vengrijoje ir pakvietė Europos tarybos atstovus atsakingus už žmogaus teisų apsaugą diskusijai. Tai yra padaryta pagal darbo tvarko 192 straipsnį. Šis sustikimas buvo suplanuotas iš pačių šį rytą 10 valandą, tačiau, kaip žinote, po įvykių plenarinėje sesijoje, kai buvo patvirtinta rezoliucija dėl naujausių politinių pokyčių Vengrijoje, kalbu apie Strasbūro sesiją vykusią vasario 16 dieną, prieš porą savaičių, teigiame, kad komit patvirtinimas komitete nebėra reikalingas, kadangi plenarnėje posėdžio metu jau buvo apsispręsta. Taigi, šitas darbo tvarkės punktas buvo išbrauktas ir koordinatoriai tam pritarė. Taigi patvirtinimo komitete nebereikia, kadangi sprendimas jau buvo priimtas plenarinio posėdžio metu, kad bus parengta rezoliucija dėl situacijos Vengrijoje ir politinių pokyčių ten. Ir taip pat noriu priminti, kad ponios Gebhardt nuomonė dėl santokinio turto ir taip pat pono Kešmeno nuomonė dėl teismo sprendimų susijusių su registruotos partnerystės turtinėmis pasiekmėmis. Dėl to kalbėsime kovo 21 dieną. O šiandieną pradėsime nuo devinto darbo tvarkės punkto, tai yra devintas esminis darbo tvarkės punktas. Noriu priminti, kad labai svarbu laikytis tikslaus laiko suplanavimo, kadangi šiandieną vyks posėdis ryte, taip pat posėdis popiet, tačiau tarp jų vyks koordinatorių posėdis pusė pirmos. Taigi reikėtų gerbti numatytą tvarkaraštį, gerbti koordinatorius ir stenkimės neviršyti numatyto laiko kiekvienam darbo tvarkės punktui. Taigi pereikime, kaip sakiau, prie devinto darbo tvarkės punkto dėl Šengeno sienų kodekso keitimo ir konvencijos dėl Šengeno susitarimo gyvendinimo keitimo iš dalies. Noriu pakviesti pono Džordžijos Papa Nikolau. Kalbėsime apie pakeitimus, kurie buvo pateikti pono Papa Nikolau nuomonės projektui. 39 projektai buvo gauti. Išklausysime pranešėją, po to vyks diskusija. Ir taip pat noriu informuoti, kad reikėtų surenkti orientacinį balsavimą kito lybės susitikimo, e, kito posėdžio metu, tai yra kovo 20-21 dieną. Ir pradėtume tuomet dėrybas dėl sustarimo pirmos svarstymo metu. Pone Papanikolau, žodis Jums. Good morning to everyone. Uh, Ačiū, ačiū ponė pirmininkė, labas rytas visiems. Taigi dabar diskutuosime dėl šio dokumento paketo. Iš esmės tai yra techniniai pakeitimai, daugiausia techninio pavadžio pakeitimai. E, pasibaigus e, pakeitimų teikimo e, laikotarpiai, tai gavome ne tiek jau daug pakeitimų, kai kurios pakeitimus pateikė jo pranešėjas, o kai kurios pateikė politinės frakcijos. Aš norėčiau padėkoti uh, kolegoms už bendradarbiavimą šešėliniams pranešėjimams, poniam Boskurt, poniam Weber, poniam Švenokai, ponui Kirkovui. Taip pat norėčiau padėkoti kolegoms, kurie pateikė pakeitimus, tai yra ponai Korijo, ponai Koholmaira ir poniai Makoviai. Pirmiausia, norėčiau grįžti prie diskusijų, kurios buvo vystamos ankstesniuose komisijos, tai komiteto posėdžiuose. Tai būtent, kad e, valstybės narės turėtų pranešti apie trečiųjų šalių piliečius, kurie yra jų, jų teritorijose. Valstybės narės jau įgyvenino 22 straipsnį. E, e, ir taip bet kokiu atveju tai atsispindi Šengeno konvencijos įgyvenime. Pavyzdžiui, Belgija, Belgija turi trečių šalių piliečiai įsiregistruoti to, tose komunos teritorijoje, kurioje jie, jie yra tik Danija, Italija, Lietuva ir Estija. Ne, neįgyvendino Šengeno konvencijos 22 straipsnio, o kitos šalis perkelė šios konvencijos 22 straipsnį į įvairius teisės nacionalinius aktus. Tai būtent ši nuostata yra privaloma ir komisija, mm, kaip tik tai ir pabrėžia e, dokumentuose, e, taip pat teigia, kad ši nuostata e, praktiškai neįgyvendinama. Tačiau mes manome, kad ši nuostata vis tiek turi būti taikoma. Mūsų 22 pakeitime mes įtvirtiname mm, tam tikrą nuostatą, e, kuris sutampa ir su tarybos e, e, pasiūlymu, tai kad būtent mes, kad mes galėtume sukurti atitinkamą atitinkamą nuostatą, kad būtent ir pasienio tarnybos būtų lengvesnis darbams. E, su pana Koaliu mes taip pat aptarėme ir vizų klausimą ir mes sutarėme, kad, kad mes e, e, turėtume prilyginti vizas gyvenimui, leidimui gyventi. Tai būtent kalba apie ilgalaikio buvimo vizas. Iš esmės, kiti pakeitimai nėra susijęs su, prie, su prieštaringais vertinimais. Mes turime tam tikrus kompromisinius pakeitimus. Pirmas norėčiau pa, e, paminėti 53, 54, 55 ponios Buskort pakeitimą. Ten kalba apie kelionės dokumentus. Ja, aš suprantu šių pakeitimų prasme ir diskusijose mes vėl to turime atkreipti, atkreipti dėmesį į tai, kad mes sutinkame su komisija, kad mes turime atidžiai paskaičiuoti trečiųjų šalių piliečio buvimo Um, valstybėje narėje laiką ir, ir, ir kad e, kelionės dokumentai turėtų būti atspauduojami tiek atvykstant, tiek išvykstant. Kitu atveju būtų sunku apskaičiuoti laiką, kurį praleidžia trečių šalių pilietis valstybės narės teritorijoje. Jeigu e, trečių šalių piliečiai neturi tokio atspaudo, tai galima daryti prielaidą, kad jie yra nelegaliai patekę į valstybės narės teritoriją. E, Tas pats tai, e, pasakytina apie tai, jeigu trūksta e, išvykimo anspaudo. Vadinasi, galima daryti prielaidą, kad trečiųjų šalių pilietis buvo nelegaliai patekęs į mm, trečios narės, į valstybės narės teritoriją ir jisai turėjo būti gražintas į trečią, trečią šalį arba kilmės valstybę. Kitas dalykas dėl sienos kirtimo punktų. 67 punktas e, e, siekiant sukurti vienodus standartus e, sienos kirtimo punktams yra labai svarbu, kad tie punktai būtų arba valstybės narės teritorijoje, arba trečios valstybės, valstybės teritorijoje. Kolegos iš GUE pasiūlė, kad turėtų būti bendri sienos kirtimo punktai ir jie turėtų būti tik valstybės narės teritorijoje. Aš norėčiau e, geriau suprasti, kokie argumentai slypi už šio pakeitimo. Taigi, e, aš norėčiau e, paminėti, kad vis dėlto dvi šaliai sustarimai skirti, sukurti tos bendruosius sienos skirtimo punktus atitinka, turi atitikti kitos šalies teisės aktus. Ir mano man netrodo, kad, kad e, to neįmanoma laikytis tokių teisės aktų nuostatų, jeigu tas sienos kirtimo punktas būtų valstybės narės, tik valstybės narės teritorijoje. Bet to, bet to tai e, primena ir ponios e, Ždanokos pakeitimą 51. Tai būtent tai, trečių šalių piliečiai, jeigu jie kerta sieną nelegaliai, jie turi būti sustabdyti ir pristatyti į artimiausią sienos kirtimo punktą ir tie asmenys, kurie jau peržengė sieną ir asmenys, kurie bando peržengti sieną arba yra įtariami, kad jie gali peržengti sieną, tai yra didelis skirtumas tarptų asmenų. Jeigu kas nors nori nelegaliai peržengti sieną, tai jis turi būti e, nugabentas į pasieniečių punktą. Tačiau neaišku, kuri, e, sakykime, pasieniečių pasienio tarnybos būsnė yra artimiausia. Ar, e, sakykime, valstybės narės teritorija, ar trečios šalies teritorija. Ir ar e, šis punktas pasienio tarnybų punktas turi būti e, valstybės narės teritorija ar trečios šalies teritorijoje. Ir ten šitas asmuo, įtariamas peržengęs sieną, turi būti patikrintas, identifikuotas. Tai dalykas pasienio mm, apsauga ir stebėsena. Mes neturime veiksmingų priemonių, kad galėtume stebėti pasienį. Ir jeigu mes neturėsime tų priemonių, tai nebu, ne, nebus veiksmingai gyventos Šengeno kodeksų nuostatos. Kitas dalykas - pakeitimai susiję su šešto e, priedo atitinkamais punktais, čia kalbant apie laivų keleivius ir, ir sienos kirtimo įvertin, rizikos įvertinimas. Kolegos norėjo priminti iš norėjo, iš GUE ir e, socialdemokratai norėjo priminti apie tam tikrus įsipareigojimus, kurie taikomi keleiviams. Taigi e, aš manau, kad mes galėsime šiandien puikiai padiskutuoti šią temą. Laukiu kitų argumentų ir pastabų. Mes turime dar vieną mėnesį mūsų pakeitimams teikti. Ir iki šiol buvo mūsų bendradarbiavimas puikus. Būtų įdomu išklausyti komisijos ir tarybos komentarų. Aš norėčiau dar kartą padėkoti pirmininkaujančiai Danijai ir žinoma komisijai, ypač Fabianui Luciui, už, jo, už puikų bendradarbiavimą su juo. Ačiū. Thank you. Now we are... Ačiū. O dabar suteiksime žodį komisijos arba tarybos atstovams, jeigu jie yra salėje ir jeigu jie nori pasisakyti komisijos atstovas yra salėje, taigi žodis komisijai. Labas rytas, ponia pirmininkė, labas rytas visiems. Mes jau per ankstesnį posėdį nurodėme, kad pono Papa Nikolau pranešimo kontekste pateikti pakeitimai, ypač nuo 1 iki 42, yra labai geri, o pakeitimai nuo 43 iki 81. Daugelis šių pakeitimų irgi yra neblogai, ypač turiu galvoje pasiūlymus susijusius su antrosios eilės patikrinimais, taip pat patikrinimais teritoriniuose vandenyse ir taip pat e, naujai sukurta eismo juosta, kuria kirs sieną asmenis neprivalantis turėti vizos pranešėjo kai kurie pakeitimai iš esmės mums sunkumo nekelia, bet techninių požiūrių jie žengia per toli. Todėl manyčiau, kad turėtume susitelkti ir uh, išspręsti tuos klausimus. Kai kurie tie klausimai, pavyzdžiui, 59 yra susijęs su draudimu atvykti, draudimo atvykti pasiekmėmis ir peržengia mūsų siūlomo teisės akto taikymo sritis. Kai kurie kiti pakeitimai turėtų būti priskirti Šengeno erdvės valdysenos teisės aktui, konkrečiai 47 pakeitimas, kuriuo siūloma pakeisti vidaus saugumui kylančios grėsmės apibriežti. Tai yra techninis dalykas, kurio mes šiandieną čia neturėtumėm svarstyti. Kai kurie siūlomi pakeitimai apskritai peržengia Šengeno sienų kodekso ribas. Turėjau galvoje pakeitimus nuo 63 iki 66. Juose kalbama apie įvai, yra nusikalstama veika, kuri niekaip nėra sėtina su Šengeno sienų kodeksu. Dabar pakeitimai dėl bendrų sienos pereimo punktų. Tai yra pakeitimai nuo 67 iki 72. Mūsų galva yra įdomių pasiūlymų. Ir kai kalbame apie tokius bendrus sienos pereimo punktus, tai vis dar, manyčiau, reikia panalizuoti šį klausimą ir bendrai komisijai, tarybai ir parlamentui pasvarstyti, kaip geriausiai būtų reglamentuoti bendrus sienos pereimo punktus, kaip surasti kompromisą, kaip mes jau sakėme per ankstesnį posėdį. Sutarimas šiuo atveju yra labai svarbus, nes ypač svarbu nustatyti labai aiškes taisyklės, atsižvelgiant taip pat, tuo lab, kad daugelis dalykų bus reglamentuojama dvi šalių susitarimų pagrindų. Taigi mes turėtume suteikti labai aiškes gairias ir rekomendacijas. Ir galiausias, kaip pranešėjas sakė, kai kurie nauji pakeitimai susiję su spaudu pase nuo 53 iki 63 ir taip pat 76 pakeitimas prieštarauja dabartiniams Šengeno sienų kodekso keitimo tikslams ir nemanytume, kad reikėtų juos atsižvelgti, kadangi apskritai bendra Šengeno sienų kodekso logika nukentėtų. Ačiū. Ar tarybos atstovai yra, ar tarybos atstovai norėtų pasisakyti? Taip, žodis tarybai. Ačiū. Labas rytas. Noriu padėkoti pranešėjui, taip pat šešėliniams pranešėjams bei komiteto nariams už siūlomus pakeitimus. Pirmininkaujančios valstybės galva pranešimo projektas, taip pat siūlomi pakeitimai yra tink, sudarys tinkamą pagrindą tolesnėms dėryboms ir diskusijoms. Ir mes labai tikimės, kad mums pavyks susitarti iki Danijos pirmininkavimo pabaigos, nors tarybos atitinkama darbo grupė dar neišanalizavo parlamentarų siūlomų pakeitimų. Bet kaip kad ką tik sakė komisija, yra kai kurie pakeitimai, kurie peržengia siūlomų Šengeno sienos kodekso pakeitimų taikymos ryties ribas. Taigi, labai svarbu, kad mes laiku susitartume tam, kad nedelsiant būtų įgyvendinamos nuostatos dėl patobulintos kontrolės, nes tai padėtų sienos apsaugos tarnyboms geriau veikti ir suderinti tarp valstybių narių nusistovėjęsią šiuo metu patikros praktiką. Taryboje bendrai sutarta, kad penktos straipsnio pirmos dalies pakeitimai turėtų būti taikomi taip pat ir trečiųjų šalių piliečiams, kuriems reikia vizos. Ir dėl to atitinkamai reikės keisti vizų kodeksą ir taip pat kitus teisės aktus reglamentuojančius vizų klausimus. Galiausiai norime padėkoti ponui Papa Nikolau ir taip pat e, komiteto nariams už gerą bendradarbiavimą. Tikimės, kad galėsime uh, sėkmingai per artimiausios mėnesius susitarti ir baigti dėrybas. Ačiū, o dabar pradėsime diskusiją. Nedaug narių užsirašė. Ir pirmiausia, ponas Kuelio. Ačiū, ponė pirmininkė. Noriu padėkoti ponai Papa Nikolau, kuris mano galva parengė labai gerą pranešimą Ir jisai sakė, kad mes iš esmės kalbame, kalbėsime apie techninius dalykus, bet visgi pranešėjas sugebėjo įtraukti ir politinių aspektų. Viskas, visa tai, kas susijęs su sienomis, yra nepaprastai delikati tema ir be techninių detalių, aišku, yra politiniai aspektai. Todėl noriu padėkoti už bendradarbiavimą. Ir už ir tikiuosi, kad parlamentas užims atitinkamą poziciją, pavyzdžiui, tokiais klausimais kaip ilgalaikių vizų išdavimas ir kiti neįspręsti klausimai, bet apskritai pakartosiu, mano galva, ponas Papa Nikolau parengė gerą pranešimą ir uh, noriu padėkoti už bendradarbiavimą su komisiačiu. Președinte, voi vorbi în numele doamnei Emine Boscurt, shadow raportorul nostru, care nu poate fi prezentă la această dezbatere. Uh, în primul rând dorim și noi să-i mulțumim. Uh, noriu kalbėti, reaguodamas į tai, ką pasakė mūsų pranešės, noriu padėkoti už puikų bendradarbiavimą, puikų koordinavimą, rengiant pranešimą. Ir noriu pasakyti, kad pateiktų pakeitimų tikslas kalbu apie mūsų pateiktus pakeitimus, tai yra apsaugoti piliečių judėjimo laisvę Šengeno zonoje. Mes dėl to nebalsuosime už jokius pakeitimus, kurie galėtų pakengti šios laisvės užtikrinimui. Kalbant apie patį pranešimą, mūsų frakcijai čia primintiniausias vienas iš svarbiausių dalykų tai yra uh, mokymai teikiami pasienio pareigūnams žmogaus teisų sityje. Tokiems mokymams reikėtų pritarti, kadangi pasienio policija ateityje turėtų gebėti atpažinti pažeidžiamus asmenys, kuriems reikalinga apsauga. O kalbant apie bendrus sienos skirtimo punktus, mes pritarėm pradiniam komisijos pasiūlymui tačiau reikia atsižvelgti į asmens duomenų apsaugos būtinumą. Norėtume, kad pranešėjas paaiškintų savo nuomonę dėl tų pakeitimų, kurie nebūtinai yra susijęs su šiuo techniniu pranešimu. Pavyzdžiui, 63, 64 pakeitimas ir kiti. Norėtume žinoti, kokia yra jo pozicija dėl šių pakeitimų. Ir baigiant, norim pasakyti, kad laivų kontrolė, remiantis rizikos vertinimu, e, saugumo ir nelegalios migracijos e, srityje, tokie patikrinimai turėtų likti neprivalomi, bet kaip galimybė kiekvienai valstybei nariai. Pone Beve. Dėkoju pirmininkė, aš kalbėsiu trumpai ir iš esmės noriu pakartoti, ką jau sakiau, kai pirmą kartą keitėmės nuomonėmis. Noriu padėkoti ponui Papa Nikolau už tai, kaip jis atsižvelgia į mūsų visų pastebėjimus, rengdama savo pranešimą. Ką dar reikia padaryti? Tiesiog reikia įvertinti, ar pavyks pasiekti kompromiso dėl vienų ar kitų pakeitimų ir taip pat išsiaiškinti ir susitarti dėl to, kas šiame pranešime būtų nepriimtina, dėl to, kad viršyje pranešimo apriepti. Ir štai noriu padėkoti komisijai ir tikiuosi, kad visi sieksime kompromiso ir pasieksime jo susitikimo su šešėliniais pranešėjais ir su pačiu pranešėjų metu. Dėkoju. Pana Tanoka. Dėkoju, pirmininkė. Aš taip pat noriu padėkoti ponui Papa Nikolau už tai, kaip jis organizavo darbą rengiant pranešimą, kaip dirbo su šešėliniais pranešėjais kaip atsižvelgia į mūsų pasiūlymus. Be abejo, pritarėme visiems pasiūlymams dėl techninių pakeitimų. Taip pat yra dalykų, kuriems nepritarėme. Pavyzdžiui, galimybė numatyti privalomą informavimo prievolę. Norėtume, kad jos neliktų. Tokia mūsų pozicija. Dėl 58 pakeitimo, kurį mes patikėme, ponas Papa Nikolau ką tik išreiškė savo abejonės dėl to, kaip reikėtų tokį pasiūlymą įgyvendinti, kokius įrankius ar priemonės pasitelkti, tai galbūt galėtume suformuluoti kitaip, bet kaip mes tai įsivaizduojame, tai reikėtų tiesiog suteikti teisinės garantijas asmenims siekiantiems tarptautinės apsaugos. Mes tiesiog norėtume, kad būtų išvengta bet kokių nesusipratimų. bet galima galbūt suformuluoti tekstą taip, kad jį visi interpretuotų vienodai ir negalima būtų jo interpretuoti skirtingai esant skirtingoms aplinkybėms. Nekantri laukiu tolesnio mūsų darbo ir noriu palinkėti ponui Papa Nikolau produktyvaus ir sėkmingo darbo. Dėkui. Pone Makintar paskutinė kalbėtoja, po to steiksime žodį ponui Popu Nikolau. Dėkoju, ponė pirmininkė. Aš taip pat jungiuosi prie visų tų, kurie dėkojo ponui Popu Nikolau už atliktą darbą. Mano frakcija nuogastavo dėl dviejų dalykų. Pirma, dėl saugumo. Ir esam labai dėkingi už tai, kad 36 pakeitimas buvo pateiktas kad būtų draudžiama prieiga prie domenų sistemų tam tikro laipsnio pasienio pareigūnams. Turiu galvoje trečiosios šalies pareigūnus. Dabar dėl 17 pakeitimo. Čia siūloma, kad informacija turėtų būti teikiama ta kalba, kuri yra suprantama asmenims esantiems pasienyje, bet mes manom, kad čia einama šiek tiek per toli, kadangi informacija turi būti pateikiama kiekviena oficialia ES šalių kalba ir trečiosios šalies kalba. Tad mes norim tiesiog užtikrinti, kad našta valstybėms narėms nebūtų nepagristai padidinta. Dėkui. Pone Papanikolau, žodis Jums. Dėkoju, pane pirmininkė, dėkoju visiems kolegoms už Jūsų pastebėjimus jaučiuosi pagerbtas už tai, kad pritarėte iš esmės mano pasiūlymui. Ir tas skirtumas tarp įvairių nuomonių nėra labai didelis. Dėl pačių komentarų. Be abejo, vyks šešėlinių pranešėjų susitikimas per kelias ateinančias dienas ir be abejo palaikysime ryšį su taryba ir komisija. Dabar sureaguosiu į kai kurios pastebėjimus. Dėl to, ką sakėte, kad e, kai kurie pakeitimai viršyje pranešimo tikslus. Taip, sutinku su supastebėjimais ir nuo pat pradžių jau sakėme, kad mes nenorime atidaryti Pandoros skrynios ir aptarti pranešime visko. Norime, kad jis liktų techninio popučio, nors įtrauktume keletą politinių pastebėjimų. Noriu padėkoti ponui Koelijai už jo pastebėjimus. Tiesiog norime kalbėti apie tai, kaip pagerinti Šengeno sienų kodekso taikymą ir taip pat konvencijos taikymą. Ir manau, kad mums pavyks pasiekti čia pusiausvėros tarp šių dviejų tikslų. Taigi mūsų atsakymas, manau, jūsų nuogastavimus yra aiškus, kad negalime viršyti to, ko yra siekiama šiuo pranešimu. Kai kurie jūsų pastebėjimai taip pat buvo labai įdomus. Aš sutinku su tuo, ką sakė ponas Fabiolus dėl aiškių taisyklių būtinumo, dėl šiandienos sienų kodekso funkcionavimo, tam, kad valstybės narės žinotų, kas yra iš jų reikalaujama ir nekiltų nereikalingos sumaišties. Noriu baigti dėrybą su taryba pirmo svarstymo metu ir tikiu, kad mūsų dėrybinis pagrindas yra aiškus ir stabilus ir dėrybos per ateinančias kelias savaitės tai parodys praktiškai. Taip pat atsakysiu dar kitus pastebėjimus. Žinau, kad neturime labai daug laiko, bet pasakysiu, kad dėl pasienio pareigūnų mokymo žmogaus teisų klausimais ir kitų panašių nuostatų jau yra pateikti ir įtraukti į tekstą panašus pakeitimai, be abejo, kad tokių mokymų reikia ir niekas negali teikti, kad Šengeno zona reiškia kažką kitą negu laisvas menų judėjimą. Šitą principą turime ginti. Ir tas turi likti visiems iki galo aišku. Taip pat dėkoju ponai Weber už jos pastebėjimus ir už bendradarbiavimą sėkmingai bendradarbiavime nuo pat pradžių. Noriu padėkoti jai už tai, kad nepakeitė pakeitimų, nepateikė pakeitimų. Žinau, kad ji turėjo pastebėjimų ir aš stengiausi jos pastebėjimus įtraukti į pirmąjį teksto projektą. Dėkoju jai už juos. Taip pat dėkoju visiems kitiems kolegoms Ir galite net nebejoti, kad per ateinančias kelias savaitės palaikysime glaudų ryšį. Vyks dvišaliai susitikimai, šešėlinio pranešėjų susitikimai ir kiti reikalingi susitikimai, kad pabaigtume šį, šį pranešimą. Dėkui. Ačiū. Puikiai laikomės laiko terminų. Taigi, noriu priminti kad pranešėjas turėtų susisiekti su šešėliniais pranešėjais ir išsamei aptarti visus pakeitimus. Taip pat orientacinis balsavimas turėtų vykti kito libė posėdžio metu, kovo 20-21 dieną. Tuomet prasidės dėrybos dėl susitarimo pirmo svarstymo metu. Pereiname prie kito punkto. Tai yra labai svarbus dokumentas, taip pat susijęs su Šengeno paketu, su Šengeno taisyklėmis. Tai yra reglamento pakeitimas 562-2006, tai yra reglamento numeris, kuriuo yra bendros, nustatomos bendros išimtinėmis aplinkybėmis laikinai atnaujinamos vidaus sienų kontrolės taisyklės. Pranešėjai mūsų kolegė Renate Weber, kuri dabar ir kalbės, ji pradės diskusijas dėl pranešimo projekto. Po to išklausysime kitų institucijų, pirmininkančio šalies atstovą, taip pat komisiją ir bus laiko diskusijoms. Šioms diskusijoms numatytas laikas yra ateinanti valanda. Taigi žodis dabar poniai Renatai Weber. Dėkuoju pirmininkė. Visų pirma, noriu paaiškinti visiems kolegoms ir taip pat atsiprašyti, kad vienintelis prieinamas pranešimo variantas yra anglų kalba. Ir mane patikino, kad iki šios savaitės pabaigos tekstas bus išverstas į visas oficialias kalbas. Taigi, kolegos, turėsite galimybę prieš pateikdami pakeitimus pranešimui jį perskaityti savo gimtają kalbą. Nors Turiu pasakyti, kad situacija keistoka, kadangi jūs dirbate tą kalbą, nagrinėjate tekstą savo gimtają kalbą, tarėtės su teisininkais, aiškinatės, ką reiškia kiekvienas žodis ir po to turite kalbėti kitą kalbą. Tad, kai dokumentai yra verčiami į kitas ES kalbas, nebūtinai išlieka tie patys lingvistiniai aspektai, bet turbūt tokia ES situacija ir tokios taisyklės. Dabar dėl paties pranešimo. Aš be abejo manau, kad visi sutinkame su tuo, kad pats trapiausias ES pasiekimas yra laisvas asmenų judėjimas Šengeno zonoje. Ir tikrai verta kovoti už tai, kad šį pasiekimą išsaugotume. Tačiau turime būti sąžiningi, kalbėdami apie tai, kas vyko per pastaruosius keletą mėnesių. Ir kas buvo susijęs su teisė keliauti nestojant pasienio postuose Šengeno zonoje. Tiesa ta, kad keletą metų viskas vyko pakankamai sklandžiai, valstybės narės e, sugražino pasienio kontrolę tik tai išskirtiniais atvejais, kai buvo organizuojami kokie nors svarbus renginiai, vertinami kaip padidintos rizikos renginiai, kurie, kurių metu buvo būtina už, užtikrinti ypatingą saugumą. Ir iš tiesų keletas įvykių buvo. Ir tai mus paragino dar kartą aptarti teisę laisvai judėti Šengeno zonoje. Prisiminkime, kad praėjusi pavasarį Čia galima išvelgti ryšį ir su arabų pavasariu. Prie mūsų krantų atvyko labai daug pabėgėlių. Ir tada valstybių narių, keleto valstybių narių reakcija buvo sakyčiau, beveik kraštutinė. Ji dėrėjo su Šengeno susitarimu, bet e, jau buvo beveik viršijanti Šengeno nuostatas. Kalbu apie Italiją, taip pat Prancūziją, kuri nusprendė vėl sugražinti pasienio kontrolę savo e, pasienyje su Italija. Po to atsirado keistoka iniciatyva, sakyčiau, kai Danijos vyriausybė nusprendė, kad pasienio kontrolės sugražinimas yra reikalingas tam, kad jų šalis galėtų sėkmingiau kovoti su organizuotu nusikalstamumu. Ir taip pat Niderlandų atsakingos institucijos pateikė tokią iniciatyvą ir ją gyvendino, kai pasienė buvo įrengtos kameros. Ir komisija šiuo metu analizuoja tokius veiksmus. Ir taip pat pačioje Šengeno zonoje buvo dar vienas įvykis, iš tiesų tragiškas. Ir čia kalbu apie tai, kas įvyko Norvegijoje. Bet Norvegijos vyriausybė tuo metu nusprendė sugražinti pasienio kontrolę ribotam net ne dienų, bet valandų skaičiui. Ir šiaip ar taip, tai kas vyko ES ir Šengeno zonoje per paskutinius metus, mus privertė atkreipti daug daugiau dėmesio į šį klausimą. Aš esu tikra, kad jūs prisimenate, kad plenarinėme posėdyje šiame parlamente apie tai kalbėjome ir buvo taip, kad buvo komisijai pateikti tuo pačiu metu du labai skirtingi pageidavimai. Vienas iš tarybos, kitas iš Europos parlamento. Ir parlamentas prašė komisijos bet kokią kainą išsaugoti šį pasiekimą Čengeno zonoje o komisija pateikė savo ruoštų pasiūlymą dėl vidaus sienų kontrolės sugražinimo galimybės esant neįliniams aplinkybėms. Tai ir buvo iš esmės tai, ko pageidavo Europos parlamentas. Tai reiškia, kad komisija pateikė savo pasiūlymą. Parodydama savo norą išlaikyti sprendimo teisę dėl pasienio kontrolės sugražinimo. Tai buvo pasirinktas būdas buvo komitologijos procedūra. į šį pasiūlymą valstybės narės ir taryba bei Europos parlamento nariai reagavo labai įvairiai. Gyvename dabar tokioje tikrovėje, kai reikia pripažinti ir nesvarbu, kiek man, tarkim, asmeniškai patinka komisijos pasiūlymas, kuris man atrodo drasus ir inovatyvus, aš turiu pripažinti, kad jaučiasi labai grie, stiprus pasipriešinimas taryboje tokiam komisijos pasiūlymui. Taigi, atsižvelgiant į kai kuriuos valstybių narių pateiktus argumentus, tas jų pasipriešinimas buvo įvairaus lygio, bet vis tiek jis buvo. Ir todėl, kai aš gavau šį dokumentą, bandžiau atsižvelgti į tai, ko pasiekėme Šengeno zonoje ir nebandžiau apsimetinėti saliamonų ir, ir ieškoti kažkokio išmintingo sprendimo ir teikti, kad visi yra teisūs. Aš tiesiog galvoju, kad mums reikėtų uh, sprendimų prieimimo procese laikytis bendrijos principo, kai kalbam apie pasienio kontrolės sugražinimo atvejus. Jeigu rinksimės kitą būdą, negu kad rinkosi komisija, tai yra komitologija, gal būtų sėkmingesnis rezultatas, kadangi ir mūsų komitete pirmųjų diskusijų metu kolegos iš skirtingų frakcijų uh, labai aiškiai įvardijo, kad jie nemano, jog komitologija yra tinkamiausias būdas šiuo atveju. Taigi, kas dabar yra siūloma pranešime? Siūloma koordinuotas požiūris, priimant sprendimus dėl sienų kontrolės sugražinimo iki šiol buvo taip, kad valstybė narė nusprendusi, kad kas nors gali paveikti jų viešą politiką arba nacionalinį saugumą, informuodavo komisiją apie savo ketinimus sugražinti pasienio kontrolę, bet patį sprendimą priimdavo valstybės narės. O pranešimo tikslas būtų pakeisti tokią praktiką tam tikrų lygių, būtent, kad būtų taikomas koordinuotas principas. Tai reikštų, kad kai valstybė narė manytų, kalbu apie spėjamus įvykius, kai valstybė narė manytų, kad kas nors gali paveikti jų nacionalinį saugumą arba politinis, politinį saugumą, sprendimas turėtų būti priimamas glaužiai bendradarbiaujant su komisija ir taip pat bendradarbiaujant su tiesiogiai paveiksiamomis valstybėmis narėmis, jeigu būtų sugražinta pasienio kontrolė. Taigi valstybės narės ir tokiu atveju priimtų sprendimą, bet, kaip sakiau, tai būtų daroma kartu prie bendro stalo, diskutuojant ir tariantis su komisijos ir kitas suinteresuota valstybė, kitos valstybės, suinteresuotas valstybės narės atstovais. Be abejo, yra neprognozuojami įvykiai. Tokiais atvejais sprendimas vėlgi būtų daromas valstybės narės, bet būtų numatytas maksimalus dešimties dienų laikotarpis, po kurių būtų kartojama tokia pati procedūra tas laikotarpis galėtų būti ir pratestas, bet po praėjus tam laikotarpiui vėlgi turėtų būti diskusija su komisija ir kita suinteresuota valstybė nare. Čia yra vienas aspektas ir jūs pamatysite, tai yra labiau kalbinis dalykas, kad pranešime yra labai daug kalbama ne vien apie viešą politiką arba grėsmę nacionaliniam saugumui konkrečioje valstybėje narėje, tačiau ir apie grėsmę visai zonai, kurioje nėra pasienio kontrolės. Šengeno zonoje yra valstybių, kurios nepriklauso Europos Sąjungai, bet priklauso Šengeno zonai. Tai būtent tą pačią Šengeno zoną aš turiu galvoje. Ir būtų normalu galvoti, kad tai, kas galėtų paveikti valstybę narę, gali paveikti visą Šengeno zoną. Ir vienintelė situacija, kai sprendimą turėtų priimti komisija, komitologijos būdu. Tai yra visiškai išskirtinės, išimtinės situacijos, kai išorės sienų kontroliuoti pačios valstybės narės neturėtų pajėgumų. Tuomet komisija turėtų teisę nuspręsti dėl pasienio kontrolės sugražinimo. Bet noriu pabrėžti, kad tai būtų daroma labai išimtinėmis aplinkybėmis. Aš atsimenu iš pirmųjų mūsų pirmojo apskaitimo nuomonėmis, kad kolegos klausė, kodėl reikia tokių pokyčių, kam keisti esamą situaciją. Iki šiol viskas vyko puikiai sklandžiai, kam reikia kištis į tokias puikiai veikiančią sistemą, nes galbūt viskas nuo to pakeitimo tik blogiau taptų. Pirmas atsakymas, manau, būtų toks. Taip, per paskutinius 12 mėnesių buvo tam tikrų įvykių, kurie parodė, kad kai valstybė narė nusprendžia sugražinti pasienio kontrolę, atsirado problemų. Ir taip pat būkime sąžiningi, Europos komisija turi būti lai, vertinama, laikoma kaip teisėja tokiuose situacijose. Nes kai valstybės narės neturi pajėgumų, kaip ir sakiau, tada turėtų priimti komisija sprendimus dėl pasienio kontrolės sugražinimo. Bet juk valstybės narės niekada nenorės kenkti viena kitai. Todėl reikia objektivaus kontrolieriaus, teisėjo ir šitą vaidmenį galėtų atlikti tik Europos komisija. Tokiomis aplinkybėmis, tokiose situacijose tik komisija ir turėtų priimti sprendimus. Toliau. Koks būtų Europos parlamento vaidmo? Europos parlamentas jau keletą kartų yra parodęs norą labiau dalyvauti, būti labiau informuotam, kai yra svarstami su šiandienu susiję klausimai. Dėl labai praktinių priežasčių, mano nuomonė, parlamentas negali dalyvauti sprendimų prieimimo procese, kadangi to, tiems klausimams nuspręsti reikalinga tam tikros žinios, reikalingas veiksmų spartumas, ką siūlė komisija. Ir aš tam pasiūlymui pritariau, kad praėjus keturioms savaitėms panaikinus pasienio kontrolę valstybė narė galėtų kreiptis į Europos parlamentą ir pateikti jam ataskaitą, pagrindžiančią tokių jos veiksmų buvusi būtinumą. Taip pat būtų numatoma prievolė Europos komisijai kartą per metus su Europos parlamentu aptarti visas situacijas, kai buvo per tos metus sugražinta pasienio kontrolė arba kai jos reikėjo. Ir kokios buvo to pasiekmes. Taip pat būtų aptariamas priemonių, kurių buvo imtasi proporcingumas. Taigi labai trumpai. Jau toj baigsiu ir išklausysiu tuomet kolegų ir be abejo atsakysiu į jūsų užduotus klausimus. Tokie būtų mano argumentai kuriais remdamas įrengiau pranešimą. Dėkui. Dabar steiksiu žodį komisijai, ponė Belinda Paik. Ar jūs e, norėtumėte komentuoti? Ačiū, panė pirmininkė. Labas rytas visiems. Aš norėčiau tik tai priminti nuo to, kad, pradėti nuo to, kad e, priminsiu, kad ankstesnėse diskusijose šio klausimu komisija e, E, norėtų išlaikyti Šengeno valdysenos paketą. Ir panas Koelio, kaip tik čia yra, e, su juomis irgi diskutavome, e, labai malonu, kad ir taryba kaip tik parodė suinteresuotumą Šengeno vertinimo mechanizmu. Taigi mes džiaugiamės šio pranešimu ir iš esmės jisai pabrėžia tik tai komisijos uh, siekia sustiprinti Šengeno valdyseną, kad mes galėtume sukurti struktūrą ir koordinuotai reaguoti į grėsmės ir pavojus iškilančius Šengeno sistemai. Kitas dalykas, ypatingose situacijose gali būti nustatomas e, vidaus sienų kontrolės. Tačiau tai turi būti nustatoma griežtomis sąlygomis ir tik tai ypatingomis sąlygomis. Man atrodo, kad migracija e, neturi būti persi laikoma grėsme valstybiniam saugumui. Valstybės narės taip pat to yra įsitikinamas ir e, šiame komitete taip pat taip e, pasakė ir daugelis parlamentarų. Dabar grįžkime prie tam tikrų nenumatytų aplinkybių, kai vidaus sienų kontrolė yra laik, laikinai nustatoma. Pirmiausia, Kartais tos situacijos gali būti numatomos arba nenumatomos, e, pavyzdžiui, numatomos, kai yra sporto įvykiai, renginiai. Ir reikia priimti sprendimą atsižvelgiant e, į piliečio ir valstybės saugumą, nustatyti tokią sienų kontrolę. Ir čia, kaip pranešėjai teisingai pastebėjo, šitas mechanizmas turėtų būti nustatytas centralizuotai. Tam taikomas ir komitologijos metodas. Mes suprantame, kad valstybės narės jautri reaguoja į šį klausimą, taip pat tai pareiškia ir pranešėja. Būtent pranešėja atsižvelgia į šiuos e, svarbius klausimus savo pranešimą ir patikdama savo pakeitimus. Mes turime svertų ir atsvarų sistemą taikyti būtent užtikrindami, kad proporcingi sprendimai būtų prieimi ir tik tai, kai jie yra būtini. Turi būti atsižvelgiama į komisijos ir valstybių narių e, susirūpinimą, nes, kaip pranešėja pasakė, e, būtent kai kurios valstybės narės yra susijusios tiesiogiai su tokiais įvykiais ir jos turi aptarti, sakykim, tą vidaus sienų kontrolę su kita valstybė nare. E, Tarybos darbo grupė būtent ir aptarė šį klausimą, remdamasi mm, kompromisiniais pasiūlymais pirmininkai, pateiktais pirmininkaujančios Danijos. Tačiau remiantis e, pastarojo mėnesio sustikimo rezultatais mes e, e, manome, kad komisija taip pat turėtų patekti gairias, kurios yra susijusios su valstybės sauga. Čia yra 12 pakeitimas taip pat susijęs su šiuo poreikiu. Be to reikia daugiau gairių, kad e, Šengeno aky būtų koordinuočiau įgyvendinamas. Ir tai atsispindi rugsėjo mėnesio komunikate. Mes rengiame komunikatą dėl sienos apsaugos ir dėl kelionės dokumentų išdavimo ir jų tikrinimo. Uh, Bet to komisija taip pat e, mano, kad valstybės narės taip, turėtų taip pat priimti atitinkamas gairias, įvertindamas grėsmės, kylančias jų valstybiniam saugumai e, piliečių iš trečiųjų šalių, pavyzdžiui, arba nenumatytų įvykių. E, būtent ir tas valstybės saugumas turėtų būti arba grėsmės jam vertinamas remiantis žvalgybos informaciją. Ir aš manau, kad tam nelabai pritartų valstybės narės. Dabar dėl valstybės, e, tiksliau dėl viešosios tvarkos, arba, tai aš manau, kad tai nėra pakankama priežastis e, atkurti vidaus sienų kontrolę. Čia aš, aštuntame straipsnėje būtent e, ir teigiama, kad reikia proporci, patikrinti priemonės proporcingumą. Kitas dalykas, kuriuo, kuriais atvejais dar galima taikyti vidaus sienų kontrolę. Tai būtent ypatingi atvejai. Kaip pavyzdžiui, yra trūksta pajėgumo apsaugant išorės sienas. Tam reikia mechanizmą. Čia 26 straipsnis, kaip tik apie jį kalba, kurį pasiūlė komisija. Tai būtent tai yra ypatingos aplinkybės, kai susiklosto. Ir tai yra paskutinė galimybė. Ir laikinai tokia atveju sustiprinama sienų apsaugos pajėgumai. Tai išorės būtent sienų apsaugos pajėgumai. Nes e, kartais atsitinka, kad valstybės narės negali apsaugoti tos išorės sienos, nes trūksta jiems pajėgumų arba techninių galimybių. Tačiau tai turi įvykti koordinuotai, neperžengiant sienų apsaugos, e, sienų apsaugą reglamentuojančių nuostatų. Ir, žinoma, turi būti teikiamas ataskaitos komisijai. Pranešėja tai, taip pat teigia, kad skaidrumas ir e, politinė atskaitomybė Šengeno zonoje turi, turėtų būti pagerinti e, dialogų tarp tarybos ir Europos parlamento. Ir tam reikia e, specialių ataskaitų iš valstybių narių. Ir, žinoma, turi komisija teikti apie tokias aplinkybės bei vidaus sienos apsaugą atinkamas ataskaitas. Tačiau du kartus per metus turėtų būti teikiama ir ataskaita apie Šengeno zonos veikimą. Ir tai buvo nustatyta. Tai bus pirmas ataskaita pateikta gūžės mėnesį šiais metais. Komisijos ataskaitoje bus pateikta mm, informacija apie problemas iškilusias apsaugantis sienas ir, ir kitą informaciją. Taigi ačiū pranešėjai už tai, kad iškėlė šį sudėtingą klausimą ir kad jį bando uh, pagerinti jau 27 metus egzistuojančią Šengenos zono apsaugos sistemą. Taigi taryba gal norėtų pasisakyti, tarybos atstovai. Prašome, jums tikime žodis. Ačiū. Taryba norėtų padėkoti poniai Weber už pateiktą pranešimą projektą. Taryba mano, kad e, šis pranešimas yra puikus pagrindas tolesniams diskusijoms ir dėryboms Taip pat e, norėtume padėkoti Lybę mm, e, komitetui, e, komiteto nariams už bendradarbiavimą, taip pat ir nagrinėjant ševal mechanizmą. Ševal darbo grupėje. Ir mes bandome spręsti šį klausimą kuo aktyviau pirmininkauti Danijai. Mes manome, kad klausimai susiję su viešaja tvarka ir vidaus saugumu yra labai svarbus valstybėms nariams. Ir kaip e, jau Europos vadovo taryba pabrėžia, mes taip pat turime atsižvelgti ir laisvą asmenų judėjimą, nes tai yra pagrindinis Šengeno zonos sistemos pasiekimas. Todėl e, turi būti subalansuota Šengeno sistema. Galiausiai mes norėtume dar kartą padėkoti pranešėjai ir padėkoti. Mm, jūsų komiteto nariams už puikų bendradarbiavimą ir tikimės e, aktyvaus ir produktyvaus dialogo su jūsų šiuo pasiūlymu. O dabar periname prie mūsų šešėlinių pranešėjų, pradėsime nuo pono Koerijo. Prašom. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš norėčiau taip pat padėkoti poniai Renatai Weber už patiktą pranešimą ir pasakyti jai ir kolegoms, Akivaizdu, kad Renata tikrai padėjo daug pastangų e, pagerindama e, tarybos pasiūlymą ir siekdama kompromiso. Mes e, taip pat manome, kad turi būti nustatytos taip pat tos raudonosios linijos, tai yra rybinės linijos, kad, kuriomis būtų apibriešta mūsų pozicija ir taip pat pozicija dėl Šengeno erdvės. Renata taip pat pritarė tam, kad būtų sukurtas naujas Šengeno vertinimo mechanizmas, būtent, kad būtų vertinama, ar e, tinkamai įgyvenama Šengeno aky arba Šengeno teisynas. Kitas dalykas, kad e, sienų apsauga būtų nuolat kontroliuojama. Tai būtų nuoseklus procesas, kad e, laisvas asmenų judėjimas nebūtų sudėtingesnis vėliau ES. Kitas dalykas. Labai svarbu ne tik sustiprinti saugumą, bet, bet ir e, pagerinti pil, laisvą piliečių judėjimą, taip pat laikytis e, piliečių pagrindinių teisų. E, būtent e, atkuriant vidaus sienų apsaugą. Nes daug valstybių narių kaip tik paaiškino, kodėl mums to reikia. Mūsų piliečiams reikia užtikrinti, kad naujos priemonės bus taikomas siekiant išvengti ateityje tokių įvykių, kurie atsitiko, pavyzdžiui, Italijos ir Prancūzijos pasienyje. Ir mums reikia tinkamų ir paprastų sprendimų, kurie remtųsi solidarumu ir kurie e, neapsunkintų šiandieno sistemos veikimo. Ir paskutinis dalykas, kurį norėjau pabrėžti, aš manau, kad aišku, kad e, Renata Weber taip pat e, apibrėžia puikiai e, migracijos srautų klausimą. Migracija negali būti laikoma grėsme. Ir tai negali būti priežastis vėl atkurti vidaus sienų kontrolę. Jeigu atsižvelgsime į tas nuostatas, į tas raudonas, raudonasias linijas, tada tikrai rasime gerą sprendimą. Yra keli aspektai, kurie galėtų būti pagerinti ir aš padėsiu Renatai E, pateikdamas kelis pakeitimus. Kai tik e, bus išverstas dokumentas į ES oficialias kalbas. Ačiū, Renata. Ponas Senčiu, jūs taip pat e, šiandien pranešėjas. Prašome jums žodis. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš manau, kad Europos parlamente beveik visos frakcijos mano taip pat arba turi tą pačią nuomonę dėl šio klausimo. Akivaizdu, kad dabar susidūrime su sudėtingais laikais. Šis mechanizmas įstrigo, nes e, kai kurios valstybės narės atsisakė svarstyti šį tarybos pasiūlymą. Iš tiesų tai yra keistas faktas nes būtent taryba ir paprašė tokio mechanizmo. Ir dabar atsisakom svarstyti šį klausimą. Manau, kad dabartinėje situacijoje, kaip ką tik sakė mano kolega, yra tam tikri prioritetai, kuriuos reikia atsižvelgti. Tai būtent pirmiausia, dėrybos turi būti atblokuotas, turi būti toliau vystomas taryboje ir, ir pirmininkaujantį Daniją būtent turėtų įtikinti valstybės narės taikyti konstruktyvesnį požiūrį. Manau, kad e, šis klausimas turėtų būti aptartas, tai yra svarbu visoms valstybės narėms. Kitas dalykas. Aš manau, kad Europos parlamentas turėtų mobilizuotas, būtent, kad turėtų e, būti aktyvesnis, reaguodamas į e, tarybos atsisakymą svarstyti šį klausimą ir priimti sprendimą dėl šį, šio mechanizmo valdyseną. Tai tai reikia aptarti su valstybės narėmis. Tai, tačiau vienas dalykas yra aiškus. Laisvas asmenų judėjimas turėtų išlikti. Tai turėtų būti aiškus, nepajudinamas faktas. Ir vidaus sienų kontrolės turėtų būti atkurtos tik tai ypatingomis aplinkybėmis. Kaip e, ką tik sakė mano kolegos, migracija migrantų srautai neturėtų būti laikomi grėsme viešai tvarkai ir valstybės saugumui. Visi tam pritarė. Kitas dalykas yra susijęs su to faktu, kad naujasis e, mechanizmas turėtų būti įgyvendinamas ES lygių. ir neturi būti susijęs su valstybių narių pajėgumais. Tačiau mes turėtume dėrėtis dėl konkrečių aspektų susijusių su šiuo klausimu. Taryba e, prieštarauja e, komisijos pasiūlymui Aš nežinau, ar komitologijos e, procedūra yra geriausias sprendimas šiuo atveju, tai bent jau mano tokia nuomonė. Bet kokiu atveju mes turėtume rasti skaidresnį metodą, kurį, į kurį būtų įtrauktas ir Europos parlamentas. E, nes mes turime irgi dalyvauti, priimant tokį svarbų sprendimą valstybės narėse atkurti vidaus sienų kontrolę. Ir paskutinis dalykas. Parlamentas turėtų būti informuojamas dėl visų sprendimų susijusių su Šengeno erdvė, nes tai yra labai svarbu, kad ES piliečiai būtų atstovaujami šiuose dėrybose. Kaip aš jau anksčiau sakiau, aš e, tikiuosi, kad pirmininkaujantį Daniją atsižvelgs į šios pasiūlymus ir mes galėsime paspartinti Šengeno valdysenos paketo įgyvendinimą. Akivaizdu, kad vertinimo mechanizmas skirtas Šengeno erdviai yra taip pat labai svarbus. Jeigu mes norime pasiekti savo, val, savo tikslus, kurie iškelti Šengeno erdvės valdysenos paketu. O dabar dėl ponios e, Weber. Pranešimą norėčiau pažymėti, kad jos e, sugebėjimas e, dėrėtis ir rasti tinkamus sprendimus, aš tikiuosi, kad darbas bus tikrai puikus. Pone Ždanoka. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš norėčiau taip pat išreikšti viltį kad dėrybos su taryba baigsis tinkamu sprendimu, kuris bus pagristas ES lygių taikomu požiūriu. Aš manau, kad šitas e, pusiausvėra būtent svarstyklių lėkštė turi nusivirti e, būtent ES lygių taikomų priemonių naudai. Aš nekartosiu, ką pasakė anksčiau kalbėjo kolegos, Tačiau pranešėja ponė Weber žinoma turės e, aktyviai dalyvauti dėrybose. Tačiau mes vis dar manome, kad mūsų pozicija šiuose dėrybose galbūt turėtų būti, būti griežtesnė. Jūs ką tik sakėte, kad Norvegijos atveju kai buvo vidaus sienų kontrolė atkurta kelioms valandoms. Ir mes manome, kad šis pasiūlymas, kad e, e, tai atkurti vidaus sienų kontrolę iki dešimties dienų yra truputį per didelis. Tai yra būtent per ilgai trunktų, truktų ši sienų kontrolė ypač e, kai atsižvelgėme tai, kad iki dviejų mėnesių gali būti pratesta šita vidaus sienų kontrolė. Na, žinoma, Renata, jūs geriau suprantate, kokia yra tarybos pozicija ir ką mes galime pasiekti dvišalėse dėrybose. Tačiau mūsų frakcija norėtų išlaikyti poziciją, kad dešimt dienų yra vis dėlto per ilgai ir mes e, siūlytume trumpesnį laikotarpį, pavyzdžiui, penkių dienų laikotarpio, kai būtų atkuriamas vidaus sienas. Mes e, sutinkame su pranešėjus pozicija, kad migracija negali būti laikoma grėsme vidaus saugumui ir viešai tvarkai. Mes manome, kad e, e, būtent šita grėsmė viešai tvarkai arba vidaus saugumui turi būti apibriešta e, teisės aktuose labai aiškiai kolegos e, sutinka su pranešėja ir mūsų pozicija irgi tokia pat, kad e, į šią apibrėžtį neturėtų būti įtraukti migracijos srautai. Tai būtent tai nėra grėsmė. Mes taip pat manome, kad problemos susijusios su gražinimo e, procedūromis negali būti laikomas priežastimis atkurti vidaus sienų kontrolę. Taigi tokia mūsų pozicija ir mes suprantame, kad aš, e, ką, kaip ką tik sakiau, kad e, diskusijos bus aršios, bet tikimės, kad pirmininkaujantį Daniją, kaip jau sakė, sieks kuo geresnio kompromisinio sprendimo. Mrs. McIntyre. Pone McIntyre. Apskritai, mūsų frakcija bevelėje užimti, įsigilinti į valstybių narių poziciją ir suprasti, dėl ko jos nerimauja. Aišku, joms rūpi vidaus saugumo reikalai. Mes taip pat vertiname Renato Sveiber atliktą darbą ir manome, kad tikrai pranešimas parengtas Gerai. Noriu užduoti vieną klausimą. Aišku, aš naudojusi savo gimtają anglų kalbą ir žinau, kad e, pranešimo projektas dar neišverstas į kitas kalbas, bet pastebėjau, kad komisijos pasiūlymuose yra naudojama frazė Common Union Response, tai yra bendras sąjungos reagavimas, o pranešėja siūlo coordinated approach, koordinuotą, suderintą metodą. Todėl norėčiau sužinoti, koks skirtumas yra išvelgiamas tarp šių dviejų. Taip pat, atsižvelgiant į valstybių narių nuomonės ir reakciją, noriu paklausti komisijos, ar bus įmanoma pasiekti sutarimo dėl šio pasiūlymo su valstybėmis narėmis. Pirmininkas šešėlinis pranešėjas toliau. Ačiū. Pirmiausia, norėčiau padėkoti pranešėjai ponė Weber, nes aš žinau, koks subtilus šis klausimas ir koks sudėtingas jis. Nes mes kalbame šiuo atveju mm, ne tik apie struktūrą, kuris susijusius su, su tapatybės pripažinimu, bet mes kalbame ir apie tai, kad gali būti kliūdoma laisvam piliečių judėjimu. Iš esmės mes kaip frakcija mes nesame įsitikinę, kad reikia tam atitinkamo naujo mechanizmo. Todėl mes norėtume aiškiai pasakyti, kad vidaus sienų kontrolės atkūrimas turėtų būti traktuojamas pakankamai siaurai ir taikomas tik tai griežtomis, pagal griežtas sąlygas. Pane Weber e, savo pranešime e, įterpia kai kurios aspektus, kurie mums yra priimtini. Žinoma, akivaizdu, mes e, pritarėme tam, kad centralizuotai ES lygių būtų priimami sprendimai, kai nusprendžiama atkurti vidaus sienų kontrolę. Būtent čia norime išvengti savivalės Ir tokiu atveju bus užtikrintas pasitikėjimas ES piliečių, kad nebus įtakojamos arba pažeidžiamos jų teisės laisvai judėti. Ir tokiu atveju ES turėtų atlikti svarbiausią vaidmenį. Tačiau valstybėms narėms suteikiamos ir tam tikros galimybės savo nuožiūrą priimti savališkus sprendimus, o tai man kelia susirūpinimą. Yra ir keli pavyzdžiai, kurie tai įrodo. Mums svarbiausia ir kaip jau buvo minėta kelis kartus, tačiau e, mūsų frakcijos vardu aš norėčiau irgi tai pasakyti, mes norėtumėm įtvirtinti, kad migracija e, a priori nebūtų laikoma priežastimi atkurti vidaus sienų kontrolę. Tai yra labai svarbu įtvirtinti. Mes pasiliksime prie tos pozicijos ir norime, kad taryba taip pat tą pripažintų. Tai būtent, e, tai neturi būti e, automatiniu kriterijumi migracija, kad būtų atkurta tokia vidaus sienų kontrolė. Kogi mes norėtume? Mes norėtume aiškių taisyklių, kurios būtų taikomos atkuriant vidaus sienų kontrolę. Aišku, mes, kaip Europos parlamentas, turėtume būti, turėtume būti įtraukti diskusiją šio klausimu. Dabar dėl dešimtų dešimties dienų mano kolegos iš žaliųjų frakcijos e, jau pasisakė šio klausimu. Mes manom, kad trys dienos yra pakankamas laiko tarpas. Dar vienas klausimas e, prieš baigiant, tai yra būtent e, tai yra kontrolės trūkumai arba pajėgumų trūkumai prie išorės sienų. Mes jau diskutavome ką tai reiškia šitas pajėgumų trūkumas, kada pritrūksta tų pajėgumų, saugant ES išorės sienos. Tu labai svarbu aiškiai pasakyti, kad mes šiuo atveju neturime omenyje migrantų stabdymo. Aš manau, kad pranešime tikrai yra puikių aspektų Aš jo dar visų neperskaičiau ir bet kokiu atveju e, pateiksiu savo frakcijos vardu tam tikrų pakeitimų. Senor Díaz de Mera. Ponas Vermedė. Ačiū, ponė pirmininkė. Daug pateikta įvairių pastabų dėl šio pranešimo. Ašgi savo ruoštų pirmiausia noriu pasakyti štai ką. Kai galvojame apie ponios Weber atliktą darbą ir matome, kad buvo atsižvelgta į daugelį dalykų, visgi kyla mintis, kad svarbiausias dalykas - išlaikyti laisvo judėjimo principą. Svarbiausias dalykas nebejotinai užtikrinti, kad ir toliau galios laisvas asmenų judėjimas. Kitas dalykas. Jeigu jau pradėsime viską reglamentuoti ir jeigu viskas jau numatyta, tai kodėl apskritai reikia kažkokių pakeitimų? Pakeitimų reikia, nes ketinama nustatyti taisyklės, todėl kad kai kurios valstybės narės peržengė egzistuojančią raudoną liniją. Tos valstybės narės buvo aiškiai vardytos. O jų veiksmai susilaukia atitinkamos reakcijos ir kaip pasiekmė vyksta šį diskusiją Europos pars parlamente. Todėl svarbu kai kurios dalykus numatyti, bet reakcija į vieną ar kitą, vienas ar kitas aplinkybės turi būti pagrista. Apie ką aš tuomi noriu pasakyti? Noriu paminėti kovo 11-osios išpolius ir įvykius Norvegijoje, kai buvo laikinai atnaujinta vidaus sienų kontrolė ir niekas tam neprieštaravo, todėl kad sienų kontrolės atnaujinimas tikrai buvo pagristas. Yra atveju, kai tikriausiai būtų pateisinama uždaryti sienas, o tiksliau pasakius atnaujinti patikras pasienyje. Mano valstybė nukentėjo dėl ypač didelių migrantų srautų 2006 metais, tačiau mes dėl to neatnaujinome kontrolės prie vidaus sienų. Mano galva, parengto pranešimo apskritai nereikėtų, atsakiusi klausimą, kam reglamentuoti tai, kas jau reglamentuota. Nes reikia galvoti, kaip elgtis, kai valstybės narės pažeidžia nustatytas taisyklės. Ar bus patvirtintos papildomos taisyklės ar ne, valstybės narės, kurios pažeidė galiojančias taisyklės ir toliau taip pat elgsis, nes negalime numatyti visų išskirtinių aplinkybių. Ir neįmanoma visų tų išskirtinių aplinkybių reglamentuoti Šengeno sienos kodeksu. Nebejotinai informacija turi būti teikiama tarybai, parlamentui, komisijai apie tai, kokių nuspėjimų veiksmų galima imtis. Lygiai taip pat, kokių būtų imamasi baudžiamųjų veiksmų. Bet bet kuriuo atveju valstybės narės savarankiškai priima sprendimą. Aišku, reikalinga sistema, kuri leistų išsiaiškinti, kodėl valstybė narė pasielgė vienaip ar kitaip, sistema, kuri leistų atlikti tyrimą ir bausti tokią valstybę narę. bet neturime pamiršti to, ką esame sakę šiame parlamente. Jeigu jau vidaus sienų kontrolės reikalai yra reglamentuoti, tai kodėl mes grįžtame prie to paties dalyko. Aš manau, kad tiesiog reikia laikytis galiojančių taisyklių žuot, nustatant naujas taisyklės. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš visiškai pritariu tam, kas sakė ponas Dėsdemera. Ispanija, kurioje mes gyvename, yra susidūrusi su masinės imigracijos reiškiniu. Bet kodėl įpareigoti kitas valstybės narės uždaryti sienas arba atnaujinti vidaus sienų kontrolę, vien dėl to, kad Ispanija yra patyrusi tam tikrų sunkumų. Mes visi žinome, kad migracija tam tikrų laikotarpių gali išaukti. Mes žinome, kas vyksta Lampeduso saloje. Komisijos narė Malstram teikia šį pasiūlymą kaip tarsi reagavimą į padėtį Lampeduso saloje. Kitais žodžiais tariant, tai yra reakcija į pasikeitusią migracijos situaciją. Aš tiesiog bandau pasiaiškinti, koks yra siūlomo reglamento tikslas ir ar reglamento teikimas yra pagristas. Aišku, yra šengeno teisynas ir visada gali atsirasti nenumatytų aplinkybių išskirtinių aplinkybių. 2001 metais, sakykime, buvo atnaujinta laikinai vidaus sienų kontrolė, bet tai buvo pagristas tokios kontrolės atnaujinimas. Tačiau negalima taip reaguoti į kylančias migracijos bangas ir negalima vien migracijos problemomis vadovaujantis keisti Šengeno sienų kodeksu. Todėl visiškai aišku, kad dvi valstybės narės tiesiog pažeidė Europos Sąjungos teisę, pažeidė sutartį, pažeidė direktyvą. Ir todėl komisija užuot atkreipusi valstybių narių dėmesį į tuos pažeidimus ir nurodžiusioms ištaisyti padėtį, teikia pasiūlymą dėl reglamento. Jeigu mes viską grindžiame tik tai tais migracijos rautais, kurie išaugo viduršėme jūros regione, tai tai neteisinga. Paunas Pavanikolajus sakė, kad migracijos srautų augimu negalima vadovautis. Aš taip pat nepritariu ir kai kuriems kitiems pasiūlymas. Panos Makivai, ką reiškia grėsmė viešajam sau viešai tvarkai? Ar mes kalbame apie vidaus saugumą ir saugą šiuo atveju? Ne visigi sporto renginiai kelia grėsmę vidaus viešai tvarkai ir ne visos aplinkybės kelia tokią grėsmę. Taip, Norvegija atnaujino kontrolę prie vidaus sienų, vadovaudamasi galima terorizmo grėsme. Bet toks atnaujinimas e, vidaus sienų kontrolės vargu ar padėtų užkirsti kelią. Dabar, kai kalbame apie laiko terminą, tai kodėl ne 40 dienų, ne 45 ar kažkoks kitas terminas pasirinktas. Mesgi kalbame apie išskirtinės aplinkybės. Todėl dar kartą noriu pasakyti, kad iš tiesų negalima taip keisti Šengeno taisyklių, vadovaudamasi vėlgi tik išskirtinėmis aplinkybėmis. Komisija negali veikti vien tik savo nuožiūrą. Komisija atlieka sutarties sergėtojos funkciją ir gali teikti gairias, kurių būtų privalu laikytis. Nes mes dabar analizuojame taisyklės, kurios peržengia galiojančių taisyklių ribas. O jeigu jau reikia spręsti Lampedūzos saloje susikūrusią problemą, tai tada gal reikia pasitelkti į pagalbą kitas priemonės ir pasižiūrėti, ar šengeno teisinė nėra priemonių, kurios leistų mums susidoroti su kilusiomos problemomis. Galbūt reikėtų stiprinti prieglopščio suteikimo sistemą, ypač e, ją pritaikyti išskirtinėms aplinkybėms, o tokios aplinkybės gali atsirasti ateityje. Dabar sporto renginiai visiškai nėra prasmės tai reglamentuoti reglamentu. Nežinau, kokiomis priežastimis vadovaujasi taryba, bet manau, kad vadovaujasi tikriausiai tuo, kad dvi valstybės narės pažeidė Šengeno teisyną. Kitai žodžiai tariant, mes negalime taip elgtis. Mes tikrai esame rimtas, rimta institucija ir tikrai e, labai gerbiau ponę Renatą Weber, bet nemanau, kad visas šis reikalas padės sustiprinti Šengeno teisyną. Visą tai beprasmiška. Todėl kyla klausimas, ką mes tušiai eikvojame laiką. Manau, kad komisija savo laiku, kai buvo padaryti pažydimai, tiesiog turėjo tinkamai reaguoti. Ponas Matijo. Pone Matijo, ačiū. Noriu padėkoti poniai Weber už labai gerai parengtą pranešimą. Jeigu pasižiūrėsime į tą padėtį, kuri egzistuoja nuo 96 metų, tai aišku, buvo keletas atvejų, kada vidaus sienų kontrolė buvo atnaujinama, Tai buvo daroma tikrai pagristai. Vienu atveju vyko NATO aukščiausio lygio susitikimas Portugalijoje, buvo ir kitų atvejų, nevardysiu dabar visų aplinkybių, kuriom susiklošius buvo atnaujinama vidaus sienų kontrolė. Taip, Norvegija irgi atnaujino ją, bet to buvo imtasi tam tikrų vidaus sienų kontrolės atnaujinimo priemonių ir prasidėjus taip vadinamam arabų pavasariui. Neanalizuosiu čia visko, daug jau kalbėjo kolegos. Komisija, turiu pasakyti, pasmerkė Italiją. Bet jeigu komisija būtų pasmerkusi Italiją ir Prancūziją tada, kai šios valstybės narės įvykdė pažeidimus, tada gal iš viso pranešimo nebūtume rengę ir poniai Weber nereikėtų eikvoti laiko. Aš manau, kad e, tai, kas dabar siūloma, nepakeis nieko ir kilus panašioms aplinkybėms, tikriausiai vėl e, viskas vyks taip, kaip įvyko anksčiau. Pana Spirkerį, ačiū, ponė pirmininkė. Aš manau, kad mes sutarėme, kad šiandieno mechanizmas iš tiesų yra tinkamas dalykas. Ir būtent čia mes pasiekime pusiausvyrą tarp laisvo judėjimo ir saugumo. Tokie mechanizmai turi egzistuoti. Turi būti tokie mechanizmai, kurie suteiktų valstybėms narėms galimybę užtikrinti valstybės saugumą, jeigu kyla, jam kyla grėsmė. Ir tik tai tokiais atvejais galime taikyti tokius mechanizmus. Ir mes turime imtis visų priemonių, kad būtų atsisakyta e, taktinių ten pasvarstymų arba argumentų e, ir būtų atnaujinta vidaus sienos kontrolė. Ir tokiu atveju būtų padaryta neigiama įtaka Šengeno mechanizmui. Tačiau mes e, matome iš nesenos praeities pavyzdžių, kad iš tiesų ne viskas taip veikia, kaip mes e, įsivaizduojame, kaip būdami idealistais. Ir iš tiesų mes turime pasvarstyti apie tai, kaip galėtume išvengti tokių įvykių. Aš manau, kad ponios Weber pasiūlymai susiję su atinkamais procedūromis iš tiesų yra tinkami. Ir tai turėtume atkreipti dėmesį e, taryboje ir kitose institucijose. Ir būtent tokiais atvejais, kai valstybės narės e, turi greitai veikti, kai kyla netidėliojama greita grėsmė jų vidaus saugumui. Ir mes turime kalbėti apie tai. Ir man labai svarbu, kad turėtų būti nustatytas toks mechanizmas, e, kuris pašalintų dabartinius trūkumus ir pašalintų grėsmės vidaus saugumui taip pat būtų aktyvuojamas tada tam tikras veiklos mechanizmas, e, kuriuo būtų pašalinami tie trūkumai, būtent e, jau trūksta pajėgumų, sakykime, arba kyla grėsmė didelė valstybės saugumui. Tačiau aš e, nenorėčiau, kad komisija vis dėlto per plačiai apibrėžtų tas grėsmės arba leistų taikyti tam tikrų priemonių kurios būtų nepernešk neproporcingos ir kad, sakykime, arba per griežtai reglamentuotų e, visą šį e, e, procesą, kad valstybės narėms tiesiog nebeliktų laisvės veikti. Tokiu atveju mes turime vis dėlto informuoti piliečiuose, kad jų piliečių teisės nebus apribojamos ir kad būtų užtikrintas laisvas judėjimas. Last point, last comment before... Pane Sisara, Paskutinė pastaba bus iš jūsų pusės prieš suteikiant uh, žodį pranešėjai, sako pirmininkas. Pone Siska. Tai ar jūs norite komentuoti, klausė pirmininkas? Taip, pirmininkė. iš tiesų e, šioje diskusijoje manęs neapleidžia toks negeras jausmas, kad Europos parlamentas ir komisija čia praktiškai kovoja prieš valstybės narės. nebūtina visai konfliktuoti su, tarpusavyje. Aš manau, kad čia mes visi siekiame vidaus saugumo ir vidaus saugumo užtikrinti turi vyriausybė. Ir piliečiai, kaip tik ir tikisi visiškai teisėtai iš savo valstybės, kad ji jį apgins. O tai, ką mes norime perkelti į Briuselį, tai būtent kompetenciją suteikti atitinkamą komisijai siekdami uh, užtikrinti didesnį saugumą piliečiui. Tai uh, čia iš tikrųjų neteisinga, tai nelogiška, nes ne, tai ne mūsų kompetencija užtikrinti valstybių narių piliečių saugumą jų valstybėse. Tokiu atveju mes uh, pažeisime piliečių teisės. čia mes matome bandymą e, perkelti e, valstybių narių kompetenciją Briuseliui, tai būtent vidaus saugumo srityje. E, čia mes kalbame apie vidaus sienų kontrolės atkūrimą, saugantis futbolo aistruolių, huliganų. Galbūt kai kuris atvejais tai pateisinama, tačiau Briuselis arba ES institucijos uh, negali nurodyti, ką valstybė narė turi nuveikti, apsaugodama savo piliečius. Tai yra neteisinga ir aš manau, kad mm, šiandieno erdvė sudaryta ne tik iš ES valstybių narių, bet ir iš kitų šalių. Aš tik norėjau tik tai iškelti tokią abejonę. Zutil. Yes, Ponas Buzutil. Dėkoju pirmininkė, labai aišku iš mūsų diskusijų, kad politinės frakcijos iš esmės sutarė, kad šiandieną zoną reikėtų išsaugoti ir kad laisvą judėjimą galima sustabdyti tik tai labai šimtinėmis aplinkybėmis ir, kas yra nauja, šiandienos diskusijose paaiškėja, kad turime suprasti, kad imigracijos rautai neturi būti priežastis sugražinti pasienio kontrolę. Ir noriu užduoti klausimą tarybai. Gal taryba galėtų mums pasakyti, ar taryboje taip pat vyroja panašios nuomonės dėl imigracijos? Kokios yra valstybių narių nuomonės? Nes man atrodo, kad čia yra paties reikalo esmė ir būtų labai gerai, jeigu taryba mums šį klausimą patikslintų. Dėkui. pirmininkas. Manau, kad jeigu pirmininkaujanti valstybė arba komisija norėtų sureaguoti labai trumpai, tai ir padarykite tai labai trumpai, kad nevištume laiko. Ir dėl prieštaravimų yra vienas narys, kuris prieštarautų šią iniciatyvai, neatsižvelgiant į visą pasiūlymo naudą, tai irgi suteiksime jam žodį labai trumpai. Komisija, prašau. Aš labai trumpai ir tikiuosi, kad pirmininkančios valstybės atstovai sureaguos konkrečiau. Manau, kad kai kurie nariai susidarė klaidinantį įspūdį dėl to, kokios yra siūlomo komisijos paketo priežastys. Jiems atrodo, kad mes norime kovoti su potencialiais taisyklių pakeitimais. Bet aš vis tik raginčiau gerbiamus parlamento narius dar kartą peržiūrėti komunikatą, aiškinamą įraštą pateikiamą kartu su šiuo dokumentu, kad geriau suprastumėte, kokios yra šio pasiūlymo priežastis. Ir manau, kad ta reakcija dabar yra vis tik tai nelabai proporcinga. Uh, nes e, jums atrodo, kad ir mūsų pasiūlymas yra neproporcinga reakcija į įvykusius keletą įvykių. Bet iš tiesų yra kitaip. Dėkui. Dabar taryba. Trumpas pastebėjimas. Taip, dėkui, pirmininkė. Atsakysiu ponios Makinta klausimą mes manome, kad yra tikėtina pasiekti kompromisą dėl šio dokumento ir kad pranešimo projektas yra žingsnis teisinga kryptimi ir tai be abejo yra geras pagrindas tolesnėms dėryboms. Ir ponui Buzutil, galiu pasakyti, kad taryboje nėra pritarimo tam, kad imigracija pati savaime taptų priežastimi sugražinti ir atnaujinti sienos kontrolę. Pranešėja, ponė Weber. Dėkuoju pirmininkė, aš pasitengsiu kalbėti trumpai, nežinau, kad laikas jau eina į pabaigą. Visų pirma, norėčiau padėkoti visiems tiems, su kuriais dirbame kartu paskutinius keletą mėnesių, rengiant šį pranešimą. Vyko keletą susitikimų tiek su komisija, įvairiausiais lygmenimis, taip pat su pirmininkančios Danijos atstovais keletą kartų buvome susitikę kaip ir su kitomis valstybėmis narėmis ir be abejo su mano kolegomis šešėliniais pranešėjais iš frakcijų. Taigi dėkoju visiems už jūsų įdėtą darbą ir esu tikra, kad ir toliau sėkmingai bendradarbiausime. buvo išreikštos dvi nuomonės. Viena yra ta, kad taip, norime eiti toliau ir įvesti koordinavimo principą pasienio kontrolės atnaujinimo atvejais. O kita nuomonė buvo, kad tokio principo nereikia ir nereikia dabartinio reglamento atitinkamai keisti kadangi pakanka to, kas yra dabar nustatyta ir yra buvę tik tai kelios pavieniai atvejai, kelios situacijos ir situacija Lampedūzoje. Bet dėl to nebūtina keisti paties reglamento. Pabandysiu sureaguoti jūsų komentarus. Turbūt 25 procentais teisinga teikti, kad e, tokie pakeitimai buvo reakcija į Lampedūzo situaciją, tačiau ne vien tik. Ir būtent todėl prieš kai pristatinėjau šį pranešimą, kalbėjau apie keletą įvykių vykusių praėjusiais metais. Ir pasienio kontrolės atnaujinimas nebuvo vien reakcija į situaciją Lampedūzoje. Nebuvo siekiama pateikti tokius nus, pakeitimus tik tai siekiant kovoti su tarptautiniais nusikaltimais. Taigi šis pakeitimas, šis pranešimas nėra reakcija į situacija Lampedūzoje. Šiuo pranešimu yra siekiama užkirsti kelią panašioms situacijoms atsirasti ateityje į sprendimų prieimimo procesą įtraukiant tiek komisiją, tiek suinteresuotą valstybę narę kai jos kaimininė šalis pageidauja atnaujinti pasienio kontrolę. Dėl konkrečių klausimų per daug laiko jiems neskirsiu, kadangi tam laiko bus vėliau, galėsime susitikti ir viską aptarti. Suprantu pono Enciusko mm, nuomonę dėl to, kad nereikia komitologijos procedūros. Manau, kad galėsime šitą klausimą dar aptarti vėliau. Bet e, išskirtinėmis aplinkybėmis manau, kad komisija vis tik tai turėtų m, mm, turėti lemiamą balsą. Galima, aišku, ieškoti būdų, kaip kokią formą tą sprendimą komisija galėtų priimti, bet ji turėtų būti lemiančia institucija. Čia turiu galvoje neprognozuojamus įvykius, pavyzdžiui, teroristinius išpolius. Aš suprantu, kodėl kai kurie kolegos sako, kad dešimties dienų laikotarpis yra per ilgas, bet aš nemanau, kad taip yra. Aš prisimenu e, Rumunijos NVO kaip jos reagavo, kai buvo teroristiniai išpoliai Ispanijoje ir tuo metu tikrai reikėjo veikti labai greitai, bet valstybei nariai reikia palikti gali, pakankamai veiksmų laisvės. Aš sakau, kad tai turėtų būti laikotarpis iki dešimties dienų, ne nuo dešimties dienų. Trys dienos gali būti numatomas terminas konkrečiu atveju, bet jeigu numatytume viršutinę ribą trijų dienų, tai būtų per trumpai. Taip pat dėl ponios Makintaja pasisakymo. Komisijos pasiūlyme Common Union Response ta formuluotė reiškia, kad komisija turėtų teisę atnaujinti pasienio kontrolę. Taryboje tam yra prieštaraujama, taigi matome, kad valstybės narės nori koordinuoto principo, kai sprendimą priimtų pati valstybė narė, bet tardamasi su komisijos atstovais ir kita paveiksama, tiesiogiai paveiksama valstybė narė, jeigu bus atnaujinta pasienio kontrolė. Dar dėl gairių komisijai. Visų pirma, gairių idėja nešovė man į galvą dėl to, kad aš ją tiesiog susapnavau. Aš tą mintį paėmiau iš komunikato. Vis tik tai suprantu, kad jūs nenorite leistis taip toli, kad pradėtume analizuoti, kas valstybėms narėms atrodo kaip grėsmė. Bet jeigu kalbame apie ES bendrą gėrį Šengeno teisiną, tai turime pripažinti, kad tai, kas yra grėsmė nacionaliniam saugumui arba viešai politikai valstybėse narėse, vienoje valstybėje narėje paveikia visą Šengeno zoną. Todėl manau, kad komisija galėtų pasistengti ir pritarti tokiom gairiam. Tai iš esmės yra jūsų pasiūlymas, kurį aš aišku truputį pakeičiau, bet jūs nuolat kalbate apie veiksmus europinių lygių. Reiškia, kad reikėtų parengti bendrus kriterijus visai Europos Sąjungai. Bet kol kas čia ir baigsiu. Ir tik dar noriu padėkoti mm, savo asistentams ir politiniams patarėjams, kurie dirbo iš tikrųjų dirbo keurą parą. Dėkoju. Dėkoju. Diskusijos buvo labai vaisingos, aišku, prieštaringos iš dalies, bet jos dar toli gražu nesibaigė, dar tik tai prasideda ir galiu dabar pranešti, kad terminas pateikti pakeitimams yra kovo 9. Vidurdienis, 12 val. dienos. Ir pakeitimai bus svarstomi kito lybė posėdžio metu kovo viduryje. Dabar keliaukime prie kito darbo tvarkės punkto, vėluojame penkias minutės, reikėtų pasivyti, bet tas punktas yra toks. Tai yra pranešimas, kurį parengė mūsų kolegė Holmeier dėl išpolių prieš informacinės sistemas 2005-222. Toks yra reglamentas. Išklausime ponios Holmeier. Jūs kaip prisimenate, šitų, šito darbo atvekės punkto tikslas buvo ir balsuoti dėl pakeitimų, tačiau nebalsuosime, dabar tik apsikeisime nuomonėmis dėl pakeitimų. Pone Holmeier, žodis jums. Dank. Ačiū, ponė pirmininkė. Mes kartu su šešėliniais pranešėjais praėjusią savaitę nusprendėme dėl, dėl įvairiaus užimtumo lygio kolegų, kad mes atidėsime balsavimą. Nes mes paprasčiausiai pritrūkome laiko panagrinėti kompromisus ir, ir pasiekti bent jau kompromisu. Čia tai nereiškia, kad mes iš tiesų labai ginčijomės, bet per žalėją savaitę mes neturėjome laiko atidžiau pasigilinti į pakeitimus. Aš e, norėčiau padėkoti tarybai už supratimą, tačiau e, tarybos e, atstovai pasakė, kad mums reikia tik tai dviejų trilogo posėdžių, kad įsigilintume ir spręstume šią problemą. Todėl šiame kontekste aš norėčiau ir padėkoti mano kolegoms, šešėlinės pranešėjams už puikų bendradarbiavimą. Dar kartą norėčiau pabrėžti, kad čia mes kalbame apie baudžiamąją teisę. Tai reiškia apie tas priemonės, kurios yra praktiškai paskutinės, galutinės visoje darbo atvarkyje iš esmės mes jau e, atidžiau, anksčiau kalbėjome apie įvairius e, standartus, jūsų vienodinimą, e, tačiau bet kokiu atveju baudžiamoji teisė ir jos klausimai yra vieni iš sudėtingiausių. Bet mes jau žengėme pirmą žingsnį į baudžiamosios teisės suderinimą. Ir mes turėtume ypač atsižvelgti būtent šiame kontekste į Mm, atakas prieš informacinės sistemas ir jų baudžiamai persekiojimą. Ir e, direktyvos konstatuojamose dalyse būtent tai ir pabrėžiama, kad čia iš esmės kalbama apie baudžiamosios teisės nuostatas. Taigi aš e, bandžiau aiškiai išdėstyti e, savo poziciją ir manau, kad mes rasime bendrą sprendimą. Mhm Kai kurios klausimus trumpai paminėsiu. Pone Veržan, ponas Albrechtas patikė pasiūlymus, patikė savo pakeitimus, kad, kad sakykime, tos atakos nebūtų traktuojamos pagal baudžiamos teisės nuostatas. Žinoma, gal aš ir suprasčiau šiuos pasiūlymus, kad yra tam tikros švelninančios aplinkybės, nes nėra bendrų standartų, kaip būtų traktuojamos tokios atakos ir tie kibernetiniai išpoliai. Tačiau iš tiesų tas, tos atakos ir tie įsilaužėliai kompiuterinės sistemas dėl to padaro nusikaltimus. Čia mes to neišvengsime, ne, jie turi būti baudžiami tie nusikaltimai. Dabar e, dėl tų švelninančių aplinkybių. Man atrodo, kad iš esmės tai yra įdomi idėja, nes šioje srityje yra tam tikrų švelninančių aplinkybių arba bent jau prilyginamų joms aplinkybių. E, būtų labai gerai, jeigu mes įtrauktume galbūt ir sunkinančias ir švelninančias aplinkybės į patį pasiūlymą dėl direktyvas. Taigi, norėčiau nu, atkreipdėmėsi tai, kad e, sunkinančios aplinkybės jau yra įtrauktos, tai nėra naujas išradimas. Uh, šioje direktyvoje, jos jau yra paminėtos. Norėčiau padėkoti kolegai Enčiu e, dėl e, Enisos ir Europolo e, klausimų, tai būtent dėl pasiūlymų susijusių su pasikeitimo informacija, būtent pasinaudojant Enisos agentūrą ir Europolų. Ir manau, kad toks bendradarbiavimas ir tokia informacija būtų žymiai aiškesnė ir suprantamesnė ir greičiau būtų pasiekiama. Uh, Todėl aš e, pritariu jūsų pasiūlymui ir manau, kad jis visiškai teisingas. Dar yra tam tikrų neaiškumų, mes, kuriuos mes turėsime aptarti. E, Kolegas Ančių ir Alvaro e, patikė pakeitimą, kad ta direktyva galėtų būti taikoma ir valstybėms, jeigu, pavyzdžiui, valstybės finansuoja tokias kibernetinės atakas arba motivuojas. Žinoma, būtų labai geru, gerai, E, jeigu mes galėtume įtraukti tokią nuostatą, tačiau tarptautinės teisės požiūrį tai neįmanoma. Nes pagal tarptautinę teisę e, netaikomas baudžiamas persekėjimas valstybėms, kaip juridiniams subjektams. E, čia vienintelis vieninteliai nusikaltimai, kur, kuriuos galime patraukti į valstybę pažymos atsakomybėm, tai yra karo nusikaltimai. Ir kiti su tuo susiję nusikaltimai. Iš esmės čia e, ir e, jurisdikcijos klausimas iškyla, nes vienos valstybės teismai negali priimti sprendimų dėl kitos valstybės veiksmų. Nėra viena valstybė viršesnė už kitą. Tai tiesiog neįmanoma. Dar kitas dalykas, buvo iškeltas klausimas aš pabandžiau e, išsiaiškinti e, su teisinės tarnybomis. E, tai būtent, kaip galima baudžiamą persikėjimą taikyti duomenų valdytojams atskirose valstybėse. Jeigu, pavyzdžiui, duomenų kontrolierius savo valstybėje paskelbė, kad jisai norėtų sukurti e, saugumo sistemą. Ir e, tai kainuos tiek ir tiek, šimtas tūkstančių, pavyzdžiui, eurų. Nes e, reikia, pavyzdžiui, suteikti apsaugą valstybės institucijoms ir taip toliau. E, e, finansų ministerija, pavyzdžiui, atmeta šį pasiūlymą. Tai yra pasiteko gana dažnai, nes dėl e, finansinių priežasčių. Nes nėra pakankamai lėšų, nes pakank, pakankama dabartinė saugumo sistema. Tada duomenų kontrolieriai gali e, iškelti bylą teisme, sakykime, valstybės institucijoms, kad jos draudžia apsaugoti atitinkamus duomenys. E, tokiu atveju mes turime nustatyti bendrus standartus, kurie būtų mm, e, nustatomi duomenų apsaugai, mandžiau mažiausius standartus. Ir panas Albrecht pateikė pasiūlymą, kuris galbūt galėtų laikoma, būti laikomas kompromisu priimtinu visiems. Yra dar a, keli klausimai, kurie dar buvo neišsiaiškinti iki galo, pavyzdžiui, e, kokios mažiau, koks būtų didžiausia bausmės riba. E, tai reiškia, kad visos valstybės narės nustatytų e, tokią bausmę, kurios dydis nebūtų viršijamas. Tai būtent maksimalę bausmę. Čia, e, žinoma, galima valstybės narėms dar suteikti teisę e, padidinti tas bausmes, tačiau bent jau e, mažiausią maksimalę bausmę būtų neblogai nustatyti. Čia tokiu atveju ta bausmė būtų taikoma įsilaužiamas į bankų sistemas, kurie norėtų pasisavinti lėšas laikomas tam tikrose sąskaitose. Tai vien tik tai tas įsilaužimas į, į, į sistemą jau yra. E, kesinimasis tam tikras at, atlikti baudžiamąją veiką. Pakanka tik tai to įsilaužimo ir jau šitas įsilaužimas yra baustinas. Jeigu, pavyzdžiui, įsilaužiama į, į, į tam tikrą instituciją, e, o ta institucija nesuteikia tam atitinkamo leidimo, turi būti tam tikras m, mm, nusikalstamas e, ketinimas arba kesinimasis, pavyzdžiui, pasisavinti svetimas lėšas E, čia, pavyzdžiui, arba galima įsilaužti į tam tikras sistemas, pažiūrėti, ar e, kaimynas turi pakankamai lėšų, kad galėtų mokėti jums nuomą. Tai irgi yra jau baudžiamoji veika. Ir šitas įsilaužimas turėtų būti uh, traktuojamas kaip baudžiamoji veika, nes tai jau yra kesinimasis į kito uh, ar, žmogaus arba kita, kitos institucijos e, apsaugotus duomenys. Iš tiesų, tai jau yra baudžiamoji veika ir norėčiau padėkoti kolegoms, ypač tarybai, e, sekretariatui už e, puikų bendradarbiavimą. Tai taip pat manau, kad mes pastumsime į priekį dirbdami. Ačiū. E, pane Holmair, dabar kreipiuosi komisiją, pane Janskį. Ačiū, kai jau e, pane Holmair pasakė, mūsų dialogas buvo labai konstruktyvus dėl visų pakeitimų. Mes kalbėjome apie daugelį klausimų, kuriuos ką tik paminėjo pane Holmair. Ačiū už tai. Mes visiškai pritarėme jūsų požiūriui e, Mes iškėlėme kelias klausimus dėl valstybės imuniteto, dėl 78 pakeitimo, dėl privataus sektoriaus atsakomybės. Mes suprantame, kad tai yra labai svarbus klausimas ir turėtume atidžiai išnagrinėti. Mes neturėtume a, kriminalizuoti a, programinės įrangos a, naudotojų arba jų valdytojų. Mes turime vis dėlto taikyti visapusišką požiūrį. Taip pat aš, ačiū už tai, kad jūs paaiškinote šitą bausmų klausimą, čia yra daug pakeitimų susijęs su tuo, taigi būtent kaip, kokia išaiška būtų tų bausmių arba sankcijų, kaip, kokias formuluotės turėtų apibriežti sankcijas. Mes dar norėtume apibriežti, pabrėžti kad e, pavyzdžiui, sunkinančiamis aplinkybėmis būtų taikomas atitinkamos e, sankcijos. Čia jau yra 2005 e, metų pagrindų sprendime jau yra nu, numatytas tos sunkinančios aplinkybės ir čia buvo siūlyta išbraukti jas. Iš, iš tikrųjų dabar tos sankcijos yra pakankamai mažos. Ir vis dėlto kibernetinių uh, atakų daroma žala ir jų apimtis didėja, todėl mes turime atsižvelgti į tų sankcijų didinimą. Ačiū, panė Janski, tarybos vardu. Pirmininkančios Danijos atstovas, panas Saskov Lindė. Aš taip pat norėčiau padėkoti pirmininkančios šalies vardu ir tarybos vardu ir išreikšti dėkingumą pranešėjai už puikų bendradarbiavimą. Aš taigi norėčiau pakartoti, kad mes vis dėlto jau iš anksto įsipareigojame dalyvauti bendra, disku, aktyviai diskusijose ir dėrybose su Europos par, parlamentu. Tai šis klausimas yra vienas iš pirmininkančios Danijos prioritetų. Žinoma, darbo tvarkė mūsų labai įtempta, tačiau mes esame įsitikinę, kad e, dėl puikaus bendradarbiavimo mes pasieksime e, tinkamų rezultatų. E, taigi pakeitimai, kuriuos pateikė šio komiteto nariai, mes jų dar neįvertinome, tačiau yra keli klausimai, kuriuos mes galėtum iškelti šiame etape. Vieną iš jų jau iškėlė mano kolega iš komisijos. Tai būtent dėl valstybių imuniteto nevykdant baudžiamą į persekiojimą. Tai atitinka tarptautinės viešos teisės doktrina, kuri yra pagrista valstybių lygiai teisiškumu ir suverenumu. Taigi, e, vadinasi, vienos valstybės teismai netūrė jurisdikcijos spręsti dėl kitų valstybių e, veiklos, neturi teisės vertinti tos veiklos. Uh, Tai reiškia, kad e, baudžiamosios teisės srityje sukurtos nuostatos valstybės, valstybės narėms turėtų būti taikomas atsižvelgiant į šitą doktriną. Mes e, manome, kad mes susidursime su, su didžiulėmis problemomis kitų atveju, jeigu bandytume nustatyti tokias e, baudžiamos teisės nuostatas. Uh, E, taryboje. Valstybės narės prieštarautų tam. Kitas dalykas e, - minimalus standartai dėl e, informacinių sistemų apsaugos. Dėl, dėl, arba dėl operatorių atsakomybės, jeigu jie neapsaugotų duomenų. Taigi, atsižvelgiant į mm, teisinį pagrindą šiam pasiūlymui į jo taikymo sritį, pirmininkaujantis šalis yra įsitikinusi, kad uh, kad e, šis, e, e, ši direktyva nėra tinkama priemonė, būtent nustatant atsakomybę įmonių apsaugant duomenys. Ačiū, panas Kirkofas. Madam President, I think. Um... Manau, kad Visas tas reikalas susisėja ir su mano rengiamu pranešimu dėl keliaivio įrašo duomenų naudojimo. Uh, Mes jį taip pat šiuo metu svarstome, o vadovaujantis 2005 metų Budapešto konvencija absoliučiai būtina imtis veiksmų, nes nusikaltimai elektroninėje erdvėje labai greitai keičiasi, nes technologijų pažanga yra labai sparti. Man atrodo, kad greičiausiai e, šį dokumentą reikės ateityje nuolatos peržiūrėti, prisitaikant prie techninės pažangos, tam, kad būtume tikri, jog viskas vyksta tinkamai. Turiu keletą pastabų. Nebejotina, kad atsakomybė tenka daugeliui subjektų, daugeliui organizacijų. Prieš keletą savaičių lankiausiu Intel būstinėje, jie gamina mikrolustus Bet jūs žinote, kad yra tokios įmonės kaip McAfee, kurios um, kuria virusus ir atakas blokuojančią programinę įrangą. Turiu pasakyti, kad man padarė įspūdį kuriejų darbo apimtis. Turiu galvoje ir kompiuterių kuriejus ir programinės įrangos rengėjus. Elektroniniai nusikaltimai nevyktų, jeigu nebūtų jiems užkirstas kelias. Aš tikrai gerbiu tokias įmonės kaip Intel, bet mane liūdina tai, kad tiek daug bendrovių, mažų ir didelių Europoje ir už jos ribų, nesirūpina pakankamai Kasdien įvyksta tūkstančiai atakų, bandant įsilaužti į amerikiečių ir europiečių duomenų bazės. Tai yra tiesiog nuolatinis galvos skausmas. Ir žinome, kad tie laikai, kai Tamsiuose vokuose vienas šnipas kitam perdodavo viršgarsinio lėktuvo konstrukcijos brėžinius jau senai praeitvyje. Viską galime sužinoti per keletą sekundžių įsilaužusi sistemą. Todėl, manau, verslas turėtų uh, būti samoningesnis, turėtų imtis daugiau priemonių. Taip, mes kažkada um, įvedėme savo įmonėse tokią pareigybę, kai pareigūnas atsakingas už kovą su pinigų plovimu. Man atrodo, pats laikas jau ir kitai pareigybei atsirasti, tai yra tie, kurie kovoja su elektroniniais nusikaltimais. Dabar, kai kalbame apie baudas, apie nuobaudas, tai kalbame gana abstrakčiai, bet faktiškai grėsmė kyla milijardams eurų. Nepamirškime, kad tokie nusikaltimai nepripažįsta sienų ir yra nemažai įmonių, nemažai e, tokių subjektų, kurie investuoja į elektroninius nusikaltimus, nes tai duoda pelną. Todėl, manyčiau, reikia galvoti apie tarptautinės sankcijas, kurios galėtų būti taikomos daug efektyviau negu iki šiol. Nėra lengva kreiptis į tarptautinį teismą. Tačiau būtina stengtis, jog tarptautinė bendruomenė suvoktų, kad elektroninės nusikalstamumas yra rimta grėsmė. Kiber... Elektron... Terorizmas elektroninėje erdvėje gali atrodyti neženklus dalykas, nes terorizmu mes paprastai siejame faktinės žmonių aukas ir padarytą realią materialę žalą. Tačiau žala, kuri elektroni, kurią elektroniniai nusikaltimai gali padaryti verslui, yra labai rimta. Tokia tokios atakos gali sugriauti mūsų vidaus rinką, gali sugriauti mūsų visuomenių pamatus. Todėl aš tikrai sveikinu parodytą iniciatyvą ir manau, kad ji padės padidinti budrumą ir sveikinu komisijos ir tarybos pastangas. Toliau ponas Albrechtas. Ačiū labai. Noriu padėkoti vėlgi pranešėjui Mes labai glaudžiai bendradarbiavome, sugebėjome dirbti sparčiai. Norėčiau pratesti vieną pono Kirkofo mintį apie įmonių atsakomybę. Aš manau, kad Parlamente nekartą esame kalbėję apie tai, jog siūloma direktyva neturėtų apsiriboti vien tik tai baudžiamosios teisės sistemomis ir baudų nustatymu. Būtina galvoti be šitų dalykų apie prevenciją ir apie sistemų tvarkytojų atsakomybę, taip pat apie atsakomybę tų, kurie kūrė naujas sistemas. Todėl sakyk, prašyčiau komisijos ir tarybos neapsiriboti vien tik tai siaura sritimi ir a, vienu teisiniu pagrindu. Galiausiai tikrai yra problemų, o gerų sprendimų tikriausiai būtų ne vien tik tai baudžiamosios taisės taikymas, nes vien tik tai baudžiamosios priemonės niekada dar nepadėjo išspręsti nusikaltimų problemos. Reikia galvoti plačiau, reikia galvoti apie saugumą apskritai. Todėl būtina išplėsti taikymo sritį, tokia yra parlamento nuomonė. Dar noriu pasakyti, kad Pasirinkus labai didelės baudas mes problemos neišspręsime. Jau dabar yra pakankamai gerų teisinių nuostatų, kurios leidžia veikti. Ir nesu tikras, kad sunkinančios aplinkybės leis išspręsti, nes daugeliu pažeidimų atveju, kai neteisėtai įsilaužimą į sistemas, įsilaužėlio tapatybė nėra žinoma. Todėl sunkinančios aplinkybės nežinau, kiek galėtų mums padėti. Nemanau, kad šiuo keliu reikia eiti, bandant spręsti problemą. Nebijotinai, kad turėtume vadovautis daugia profilinių požiūrių. Neteisytos atakos, ypač siekiant padaryti žalos ar net nesiekiant padaryti žalos, yra du skirtingi dalykai. Manyčiau, reikėtų atskirti šiuos du dalykus. Taigi turėtume vadovauti skirtingą metodiką. Be to, šiuo metu JAV kongresas taip pat svarsto, kaip spręsti problemą tokių asmenų, kurie neketina padaryti žalos, bet neteisėtai prisijungia prie vienos ar kitos sistemos. Ir kongrese manoma, kad tikrai nereikėtų taikyti jiems tų pačių taisyklių, kaip kad jos taikomas subjektams, kurie įsilaužia į sistemas, siekdami padaryti žalos. Ačiū toliau, ponas Ensiu. Ačiū pirmininkė. Ir aš noriu padėkoti pranešėjai, poniai Holmaja, už atliktą darbą. Ir kad tas darbas buvo daromas tinkamai. Mes nekartą svarstėme su šeš, o kadangi esu tarp šešėlinių patarinių, tą linija, kuriai galime pritarti. Ir būtent dėl bendrų sutartų dalykų teikiu ir pakeitimus. Pirmiausia, manau, reikėtų tobulinti, gerinti bendradarbiavimą tarp kompetitingų institucijų, atsakingų už elektroninius nusikaltimus tiek Europos lygių, tiek tarptautinių lygių. Pavyzdžiui, Europolas, Eurojustas ir kitos institucijos turėtų dalyvauti kovojant su elektroniniais nusikaltimais. Taip pat turime nepamiršti, kad tokie nusikaltimai yra globalūs. O tai reiškia, jog būtina stiprinti tarptautinį bendradarbiavimą, nes kitaip mes nepasieksime jokių rezultatų. Taip pat manau, kad kiekviename ES arba valstybės narės pasirašytėme susitarime, kuriame be kita ko kalbama ir apie keitimąsi duomenimis, turėtų numatyti ir informacijos apsaugos priemonės. Turėtų būti atitinkama nuostata. Kai kurie e, kalbėtojai sakė, kad tokie dalykai nepatenka į direktyvos taikymos rytį, bet prevencija yra nepaprastai svarbus dalykas. Man regis, kad Enisos agentūros funkcijos turėtų būti sustiprintos. Agentūra turėtų nuolatos renkti ataskaitas, kuriuose būtų pateikiama informacija apie veiklą Europos ir tarptautinių lygių. Be to, informacija, kurią sukaupė vengetūra, turėtų būti teikiama ir valstybėms narėms. Gal aš nepakankamai aiškiai pasisakiau dėl pasiūlymo įtraukti valstybių narių baudžiamąją atsakomybę į direktyvos taikymo sritį. Man atrodo, kad ir kai kurios kitos politinės frakcijos pritarė tokiai minčiai. Savo pasiūlytuose pakeitimuose nurodo, kad ne pačios valstybės narės turi būti traukiamos baudžiamojo atsakomybėm, kreipiantis į tarptautinį baudžiamąjį teismą. Bet nepamirškime, kad valstybei atstovauja tam tikros struktūros, tam tikros institucijos ir jas būtina priversti imtis informacinių sistemų ES apsaugos priemonių. Nes yra valstybių narių, kurios nori prisijungti prie tų sistemų. Yra Šengeno informacinė sistema, yra vizų informacinė sistema, abiejomis sistemomis naudojasi valstybės narės, bet įsilaužti jas galima ir iš išorės. Todėl reikėtų kalbėti apie juridinių asmenų atsakomybę. Nebijotinai, kad įmonės turi apsaugoti savo sistemas, tačiau valstybės agentūros ir institucijos turi būti atsakingos ir turi suprasti, kad jos tvarko sistemas, kurios svarbios ne tik savo valstybei, bet taip pat visai Europos Sąjungai. Dabar dėl uh, sankcijų sistemos. Komisijos pasiūlymai priimtini, jiems tikrai reikėtų pritarti. Uh, Kita vertus, visi žinome, kad baudžiamosios sankcijos nepadės išspręsti elektroninių nusikaltimų problemos. Kompromisiniai pakeitimai, kuriuos pateikė ponia Holmeier, e, tikrai mus veda tinkamą linkme ir manau, kad galiausiai mums pavyks parengti gerą pranešimą, kuris taps pagrindų dėrėtis su taryba. Toliau, ponė Ernst. Ačiū. Aš, ponios Berža vardu, kuri šešėlinė pranešėja, norėčiau pateikti kelias pastabas. Žinoma, mes išvelgiame kibernetinių nusik nusikaltimų pavojų. Tačiau mes manome, kad šio pavojaus arba šios grėmės, grėsmės neišspręsime vien tik tai baudžiamosios teisės priemonėmis. Tai yra tik tai e, toks vienpusiškas požiūris, jeigu mes um, kalbame tik apie baudžiamos teisės priemonės. Dar kitas problema yra, tai yra e, sankcijų dydis. Aš irgi nemanau, kad čia yra būtų pagrindinis mūsų e, tikslas nustatyti tokias sankcijas. Aš, aš sakyčiau, kad mes turime turėtume atidžiau panagrinėti šios klausimus ir atkreipti dėmesį į kelis dalykus. Tai būtent į faktus, kad mes ne, į tokį faktą, kad mes nekriminalizuotume vartu, e, interneto vartotojų ir e, tiekėjų e, veiklos. Mes turėtume atidžiau išsiaiškinti šį klausimą ir e, rasti tokį sprendimą, kuris būtų visapusiškas ir plačiai taikomas. Todėl aš e, savo frakcijos e, vardu norėčiau pasakyti, kad mums reikia daugiau laiko kompromisams pateikti. Kitą savaitę susitiks pranešėjas, šešėlis pranešėjas ir mes aptarsime šį klausimą dar išsameu mūsų frakcijoje ir tik tada priimsime galtinį sprendimą. Ačiū, ponė pirmininkė. Mėly kolegos, aš norėčiau dar atkreipdėmės į kelis punktus. Aš išklausiau pono Lenčių ir pono Kerkopo argumentus, kamgi mes turėtume daryti su valstybėmis, tai būtent valstybėmis, iš kurių vykdomi tie kibernetiniai išpoliai. Žinoma, e, savo direktyvos taikymos rytį mes neturėtume įtraukti baudžiamo persekėjimo valstybių atžvilgių. Žinoma, e, įvairiose konferencijose mes jau nagrinėjame šį kibernetinį nusikalstamumo klausimą. Manau, kad šis klausimas turi būti nagrinėjimas tarptautinės teisės nuostabomis. Ir to, tos tarptautinės E, teisės normos turėtų padėti valstybėms narėms, kurios negali e, baudžiamo persekėjimo taikyti kitos trečiosios valstybės e, atžvilgių arba jos institucijų atžvilgių. Žinoma, mes turėtume ieškoti tokio sprendimo, kuris padėtų valstybės narėms. Ir mes, kaip aš supratau, turėtume taikyti bausmes, sankcijas, kurios nustatytos tarptautinėje teisėje. Kitas dalykas tai yra tapatybės vagystės. Mm. Čia aš kaip supratau, kaip teisininkai man paaiškino, mes turime aiškiai pasakyti, kad e, tapatybės vagystės yra susijusios ne su, pavyzdžiui, slaptažodžio vagystė. E, jeigu, pavyzdžiui, tas e, nusikaltimas, ta vagystė yra susijęs su, baudžia, su baudžiamąją veiką, kuri yra menka vertė. Uh, Tok, tokie, e, tokios baudžiamos veikos neturėtų būti, neturėtų patekti į mūsų e, direktyvos taikymo sritį. Tačiau reikia atsižvelgti į tuos uh, e, užkrestų kompiuterių tinklus, į tuos uh, bootnets, kai uh, pavyzdžiui šimtai kompiuterio yra užkrečiami ir jie arba zombių tinklai ir jie atakuoja arba įsiveržia į, sakykime, atitinkamos institucijos duomenų bazę. Uh, ir padaro žalą, pavyzdžiui, atikamai pramonės šakai arba bando iš, išnipinėti, pavyzdžiui, kokias nors a, e, įmonės veiklą. Tai turėtų būti laikoma tapatybės vagystė. Ir a, e, aš manau, kad tai turėtume a, e, mes pabrėžti ir laikyti sunkinančią aplinkybę. Kitas dalykas, tai kad vienpusiškas požiūris ta E, baudžiamąjį teisę. Aš, ponė, es norėčiau pasakyti, kad komisija e, rengia ir kitą direktyvą, kuri yra susijusi su kibernetiniu saugumu. Ir e, ponas Peldės jau ir, pateikė pasiūlymą šio klausimu ir Budapešto konvicijoje. Aptariama buvo ši problema. Mes, žinoma, turime turėti galimybę apsaugoti nuo kibernetinių nusikaltimų. Ir taikyti atitinkamas sankcijas. Žinoma, e, bet tos e, veikos neturėtų būti kriminalizuojamos, kurios yra menkavertės. Dabar dėl to kriminalizavimo tų vartotojų ir tiekėjų mes jau kalbėjome apie tai, kad, e, kad tos bausmės turėtų būti finansinės, tai būtų baudos. Tačiau didelės baudos. O vartotojai, o interneto vartotojai, jeigu jie naršo tik tai internete, jeigu įprastai elgesi, tai jo veikla nėra kriminalizuojama ir jam netaikomas sankcijos. Aš norėčiau paprašyti šiek tiek daugiau laiko, kitą savaitę mes jau turėtume parengti kompromisinius pasiūlymus Ir dar pirmininkaujant Danijai mes turėtume užbaigti šią temą. Esminiai dalykai jau yra aiškus ir per artimiausias dvi savaitės mes galime jau pasiekti galtinį rezultatą ir galėsime tada jau ramiai balsuoti. Ir eiti į dėrybą su taryba. Taigi iš, džiaugiuosi, kad galėjau pasikalbėti su jumis, dėkio, dėkoju visiems kolegams, kurie bendradarbiavo su manimi. Taip pat norėčiau padėkoti sekretariatui, komisijai ir tarybai už intensyvų bendradarbiavimą. I think that'll be it, and we should be catching up, having heard. Na kągi, įvykus šiai diskusijai noriu priminti, kad balsavimas dėl pakeitimų nevyks. Pranešėja, aišku, pasistengs suderinti savo pranešimo turinį su šešėliniu pranešėjų rengiamo dokumento turiniu. Ir manau, kad vėliau per kitą mūsų posėdį kovo mėnesį mes varsysime toliau šitą lyką. O dabar grįžkime prie to, kas vakar liko neapsvarstyta. Ir tai yra ponios Hankės nuomonė susijusi su ypač svarbios infrastruk informacinės infrastruktūros apsauga, visuotinio kibernetinio saugumo užtikrinimas. Tuoj bus pristatytas mums e, pranešimo projektas, atsižvelgianti tai, kad e, atsakingas komitetas yra ITRE komitetas, į mūsų komitetą buvo kreiptasi, kad mes pateiktumėm savo nuomonę. Tada, aišku, mes tikimės gauti pakeitimų. Noriu priminti visiems, kad 12.30, nors ir vėluojame, bet vis tiek 12.30, tiksliai 12.30 prasidės koordinatorių posėdis. Koordinatoriai turi apsvarsyti labai daug dalykų, todėl uh, siūlau, kaip galima konstruktyviau dirbti dabar. Ir pirmiausia žodis pranešėjai poniai Hankis. Ačiū, ponė pirmininkė gerbėmieji kolegos. Nepaisant to, kad atsakingas komitetas yra ITRE komitetas, mes a, e, turime, aišku, nepamiršti, kad mūsų komitetas yra atsakingas už ypač svarbios informacinės infrastruktūros apsaugą. Kitas dalykas, reikia nepamiršti, kad yra ES vidaus saugumo strategija Ir e, dabartiniu metu mūsų komitetas analizuoja kibernetinės erdvės e, sistemas reglamentuojančius teisės aktus, ypač atsižvelgdamas į galimybę užkirsti kelią įsilaužimams į informacinės struktūras nuomonės projekte aš daugiausia dėmesio skyriau dar daugia profiliniam požiūriui kuris būtinas užtikrinant infrastruktūrą ir informacinės sistemas. Kodėl informacinės sistemos yra tokios svarbios? Todėl, kad faktiškai jų pagalba yra perdodami duomenys ir informacinėse infrastruktūrose saugomo duomenys. Saugoma daug asmens duomenų, pavyzdžiui, tai yra duomenys apie valstybių narių vyriausybių, finansų ir sveikatos priežiūros institucijų pareigūnus. Ir tai yra svarbi informacinės infrastruktūros dalis. Taigi, kadangi tokie duomenys naudojami kasdien, turime galvoti ir suprasti, kad tos, inf... tos sistemos yra ne tik fizinė prasme svarbios apsaugos požiūrių, bet taip pat ir naudojimo prasme. Kalbant apie tinklo kompiuteriją, mes labai dažnai, kadangi naudojama tinklo kompiuterija, tiesiog nežinome, kur yra saugomi duomenis. Dar vienas dalykas. Informacinė infrastruktūra yra globali infrastruktūra ir ne tik tai geografijos požiūrių. Todėl būtina labai uh, kruopšiai naudoti turimus išteklius, užtikrinant bendradarbiavimą tarp privataus, viešojo ir gynybos sektorių. Būtina stiprinti bendradarbiavimą, kad būtų išvengta uh, veiklos dubliavimo. Todėl svarstytina galimybė paskirti ES pareigūną atsakingą už veiksmų koordinavimą. Tai būtų mano galva labai svarbu, Ačiū gerbėmieji kolegos ir mano nuomonė raštu jums yra pateikta, todėl aš konkrečiau ir nebekalbėsiu. Ačiū. Dėkuoju, ponė Hankis. Dabar pradėsime diskusijas. Pirmą matau, ponė Romero prašo žodžio. Dėkuoju, pirmininkė. Tai labai svarbus pranešimas, ypatingai šiuo metu, kadangi ypatingos svarbos informacinės infrastruktūra, infrastruktūros dažnai gali tapti uh, atakų taikiniais. Ir visi žinome, kad kai kuriems programišiams nieko nėra svarbiau, kaip įsilaužti į viešųjų administracijų ir vyriausybių interneto svetainės, todėl yra ypač svarbu garantuoti tokioms sistemoms tinkamą apsaugą. Komisijos direktyvoje yra numatomas tam planas. Jis yra paaiškintas ir komisijos komunikate ir reikia tą planą įgyvendinti. Kai kurios valstybės narės net neturi veikiančių e, netikėtų situacijų reagavimo komandų arba grupių. Ir kaip rodo pranešimas, turime užtikrinti, kad bendradarbiavimas būtų plataus masto, kadangi elektroniniai nusikaltimai gali vykti tarptautiniu lygiu. Ir kaip yra teigiama pranešime, teigia ponia Hankis, yra ypatingai svarbu pagerinti bendradarbiavimą tarp pilietinių ir karinių pajėgų tam, kad e, informacinės infrastruktūros būtų apsaugotos pilnai, kadangi yra dar sričių, kur yra trikdžių, kliūčių, tas bendra, bendradarbiavimas nėra sklandus, nors jo būtinai reikia kalbu bendradarbia, apie bendradarbiavimą tarp pilietinių ir karinių pajėgų ES viduje, kad ES galėtų aiškiai ir greitai reaguoti bet kokio puolimo prieš ypatingos svarbos informacinę infrastruktūrą atveju. Ir aš tikiuosi, kad galėsime pateikti svarbių pakeitimų, bet jau dabar sveikinu pranešė, kadangi jie dabar palėtė pačius svarbiausius klausimus. Kas dar? Gerbiami nariai, gerbiami kolegos, ar viskas? Tuomet, pone Hankis, žodis jums, ar norėtumėte paskutinius komentarus pateikti? Dėkoju, ponė Romero Lopes, už jūsų nuomonę. Vieną sakinį pasakysiu. Iš tiesų bijojau, kad mano mintis apie ES lygio koordinatorių būtų vienareikšmiškai, nebūtų vienareikšmiškai atmesta nes man atrodė, kad mums tai galėtų būti neprimtina mintis, nors labai džiaugiuosi, kad ponė Romero Lopes jai pritarė. Ir manau, kad rasime kompromisą dėl visų pateiktų pakeitimų. Dėkui dar kartą, ponė Hankis. Jeigu daugiau komentarų dėl šio klausimo nėra, noriu priminti, kad numatysime terminą vasario 29 bus paskutinė diena, iki kada galima pateikti pakeitimus. Tai iš tiesų yra rytoj, viena diena. Rytoj vidudienis. Iki rytojos vidudienio galite pateikti pakeitimus. Jeigu visi su tuo sutinka, galime eiti toliau. 14. darbo tvarkės punktas. Teisė turėti advokatą vykstant baudžiamajam procesui ir teisė susisiekti po sulaikymo aptarsime pranešimo projektą. Tai yra reakcija į direktyvą numatančią teisę turėti advokatą vykstant baudžiamajam procesui. Tai yra trečiasis žingsnis kelrodžio plano dėl procedūrinių teisių įgyvendinime. O tas planas buvo patvirtintas 2009 m. lapkričio mėnesį. Čia turim kalbėti apie Taip pat prisiminti 2010 metų nutarimą dėl teisės į vertimo paslaugas baudžiamajame procese. kai bus e, pasiektas sustarimas, bus visi šie sprendimai paskelbiami oficialiame leidinyje. Pranešėja yra ponia Antonesku, po to išklausysime komisijos atstovų ir pirmininkančios valstybės atstovų ir po to vyks diskusija. Bet dabar žodis poniai Antonesku. Dėkoju pirmininkė. Direktyvos projektas, kurį šiandieną svarstome, siekia numatyti minimalius standartus dėl įtariamųjų teisių baudžiamajame procese. Tokie veiksmai priklauso kelrožiui planui, tai yra trečiasis veiksmas pagal jį. Ir nepaisant jau esančių minimalių standartų, taikomų pagal Europos žmogaus teisų hartiją ir Europos pamatinių teisų hartiją įvairiose valstybėse narėse įtariamiesiems užtikrinamos skirtingos teisės, kadangi Europos žmogaus teisų teismo precedento teisė nėra visose valstybėse narėse vienodai e, pritaikoma o dabar yra siekiama pagerinti baudžiamojo persekiojimo ir sankcijų pritaikymo ES praktiką. Jų žingsnių buvo imtasi tą linkme, tačiau parlamentas jau keletą kartų yra įvardijęs, kad reikia pagerinti teisų užtikrinimą įtariamiesiams baudžiamajame procese kadangi pusiausvyros čia vis dar trūksta tarp valstybių narių. Ir manau, kad galima kalbėti apie teisės teisme prieš pereinant prie abipusio pripažinimo reikalavimo. Į savo pranešime aš norėčiau susitelkti į atsakovų teisės, bet taip pat nepamiršti teisingumo ir viešojo gėrio administravimo veiksmingos sistemos. Kitos įtariamųjų teisės liks tik įsivaizduojamos, jeigu įtariamajam nebus garantuota teisė turėti advokatą. Kas buvo siekiama pateikiant pakeitimus? Mano galva, būtina išlaikyti nuoseklumą su pirmomis dviejomis priemonėmis. Būtent dėl direktyvos, dėl teisės į vertimą raštu ir žodžiu ir direktyvos dėl teisės į gauti informaciją. Kalbant apie šios direktyvos taikymo sritį, mano nuomonė valstybės narės turėtų užtikrinti įtariamiesiems plačias teisės. Įtariamieji turėtų gauti advokato pagalbą dar prieš teisminių institucijų arba policijos apklausimus ir kai asmen yra pateikiami kaltinimai įvykdžius nusikaltimą, tai turėtų būti jau pritaikoma tada, asmo turėtų gauti advokatą arba kai asmo yra sulaikomas. Įtariamieji turėtų turėti teisę į advokatą, tai advokato paslaugas teisme, jeigu to pageidauja. 13 ir 27 pakeitime siekiant nuseklumo su pirmomis dviejomis priemonėmis aš siūlau kitokį šiek tiek pakeitimą kadangi tuose minėtose pakeitimuose yra kalbama apie nesunkius nusikaltimus. Kai kuriuose valstybėse narėse yra kitos institucijos, ne tos, kurios atsakingos už baudžiamosius reikalus. Kitos institucijos pri, pritaiko sankcijas smulkių nusikaltimų atveju. Ir būtų nelogiška prašyti advokato dalyvauti kiekvieno smulkaus nusikaltimo svarstymo atveju. Nusikaltimo vietoje. Yra būtina numatyti sankcijas smulkių nusikaltimo atveju. Ir turi būti galimybė perduoti bylą tolesniems aukštesniems teismams ten jau advokato paslaugos turėtų būti privalomai suteikiamos. Kalbant apie teisę turėti advokatą vykstant baudžiamajam procesui, kai kompetentingos institucijos aiškinasi nusikaltimo padarimo aplinkybės, čia kalbu apie apklausas vykstančias iš karto po nusikaltimo padarimo, arba kai asmuo yra pagaunamas nusikaltimo vietoje, tokios apklausos neturėtų būti laikomos e, bylos svarstymu, neturėtų būti jam prilyginamos. Ir noriu čia atkreipti dėmesį 12 pakeitimo, trečia, kuris remiasi trečia konstatuojamąją dalimi. Atsakingų institucijų atliekama apklausa iš karto po nusikaltimo padarimo neturėtų būti laikoma bylos svarstymu, jeigu apklausa yra skirta išsiaiškinti, ar asmuo turėjo ginklą, ar jis turi teisę turėti ginklą, arba jeigu yra aiškinamas asmens tapatybė. Tikiuosi, kad atsakiau ir sureagavau į kai kurių kolegų išreikštus nuogastavimus dėl uh, papildomos naštos numatomos atsakingoms institucijoms valstybėse narėse. Jeigu pareikalautume advokato dalyvavimo kiekvienu atveju apklausiant asmenį, bet kada net ir kai ta apklausa vyksta, tarkime, gatvėje. Manau, kad asmo turi turėti teisę susitikti su advokatu ir susisiekti su advokatu bet kokiomis būtinomis priemonėmis. Kalbant apie, nusikalti, apie įrodymus ir advokato dalyvavimą renkant įrodymus, manau, kad siekiant išvengti vėlavimų ir nepagristų kaštų, kalbu apie asmens pirštų anspaudų rinkimą, pavyzdžiui, būtina numatyti teisę įtariamajam reikalauti, kad dalyvautų advokatas. Tačiau esu pasirengusi čia siekti kompromiso ir numačiau 14 ir 31 pakeitimą, kuriuose teigiu, kad tada, kai paskirtasis advokatas išreiškia pageidavimą dalyvauti renkant įrodymus ir kai jam leidžiama tai daryti, advokatui turi būti pranešta. Manau, kad galima šios pakeitimus dar tobulinti, taip nusprendžiau susitikusi su šešėliniais pranešėjais ir galima numatyti tokią situaciją, kai pirmasis procedūrinis veiksmas yra įrodymų rinkimas, kai dar nėra paskirtas advokatas. Ir dėl to aš pabandysiu geriau suformuluoti tekstą ir parengsiu papildomą pakeitimą dėl teisės susisiekti po sulaikymo. Siekiant užtikrinti nuoseklumą su ankstesnėmis direktyvomis, teisė susisiekti po sulaikymo yra vadinama teisė trečiajam asmeniui būti informuotam po sulaikymo. 33 pakeitimas ketvirtajam straipsniui numato, kad susitikimų su, ad, tarp advokato ir įtariamojo neturėtų būti, neturėtų būti ribojami tie susitikimai, jų skaičius ir jų dažnumas. Dėl konfidencialumo noriu patikslinti, kad konfidencialumas turi būti užtikrinamas tiek e, visam visą komunikaciją tarp advokato ir kaltinamojo. Ir dėl 17, 19 ir 37 pakeitimo teisė informuoti konsulatą neturėtų būti priskiriama prie e, tų atvejų, kai galima nukrypti nuo direktyvos nuostato, kadangi remiantis vienos konvencija nėra jokių tokių teisų leidžiančių nukrypti numatoma. Ir tokie atvejai, kai leidžiama nukrypti nuo direktyvos nuostatų, turėtų būti ribojami. Tai turėtų būti atvejai, kai susiklosto išskirtinės aplinkybės. Ir kiekvienos bylos atveju turėtų būti priimamas atskiras sprendimas. Ir asmens laisvė galėtų būti laikoma viena iš priežasčių dėl leidimo nukrypti nuo direktyvos nuostatų. Pavyzdžiui, kai yra asmens pagrobimo atvejis. Taip pat manau, kad reikėtų numatyti ne tik tai teisminę instituciją, kuri galėtų priimti sprendimą dėl teisės į advokato paslaugas nukelimo, bet ir dar kita institucija turėtų būti paskiriama, kuri tokią teisę turėtų priimti tokį sprendimą. Jeigu iškyla rizika. kad buvo teikta pagalba slapstytis įtariamajam, tuomet nemanau, kad reikėtų vis tik atimti iš įtariamojo teisę į advokato paslaugas, bet tiesiog suteikti, e, ki, e, paskirti kitą advokatą. Ir dėl teisės, kad dalyvautų advokatas uždraudimo, manau, kad advokato dalyvavimas e, turėtų nevykti tada, kai to pageidauja pats įtariamasis. Ir asmo turėtų be abejo žinoti, kokios būtų to pasiekmes. O dėl finansinių aspektų, manau, kad pak pakanka palikti teisę nuspręsti pačiam įtariamajam, kada advokatas galėtų nedalyvauti. 43 pakeitimas, antroji dalis, tai yra 12 straipsniui pakeitimas. Čia yra išbraukiama dalis teksto, kadangi buvo manyta, kad valstybėms narėms tai sukurtų papildomą e, naštą dėl nemokamos teisinės pagalbos. Ir dar visos būtinos informacijos neturime, bet manau, kad tokia nuostata, kuri galėtų paveikti būsimus, būsimas teisinės nuostatas, turėtų būti įtraukta į teisiniai pagalbai skirtą teisinę priemonę. Ir taip pat norėčiau paprašyti komisijos pateikti pasiūlymą reglamentuojantį nemokamos teisinės pagalbos teikimą. Pateikiau ir pakeitimą dėl termino attorney advokatas paaiškinimo. Mano galva, advokatas turėtų būti tas žmogus, kuris yra turintis teisę remiantis visomis galiojančiomis teisėmis nuomomis, teikti kaltinamiesiems teisinę pagalbą. Taip pat jūrių komiteto nariai peržiūrėjo advokato apibriešti ir manau, kad netrukus rasime visiems priimtiną apibriešti. Tiek apie mano pranešimą, tokie pagrindiniai aspektai ir taip pat dėkoju komisijai, tarybai ir abiems pirmininkaujančiams valstybėms, pirmininkaujančiai ir pirmininkavusiai, kurios padėjo man parengti pranešimą ir taip pat dėkoju šešėliniams pranešėjams. Noriu priminti Jums apie Danijos iniciatyvą atsiųsti, išplatinti valstybėms narėms apklausą, anketą, kuri padėtų išsiaiškinti šios direktyvos silpnasias vietas. Dėl laiko termino, gerbiami kolegos, buvo pageidavimų pratesti terminą, iki kada galima pateikti pakeitimus ir aš dėl to pasikalbėsiu su sekretoriatu. Dėkoju ir laukiu jūsų komentarų. Thank you. Thank you, Mrs. Ačiū, panė Tanesko, už jūsų pristatymą. Pristatė tikrai svarbų dokumentą susijusi su teisų įgyvendinimu, o dabar pradėsime diskusijas su e, parlamentarais, kurie parodė suinteresuotumą uh, būtent prisidėti prie šių diskusijų. Kaip supratau, komisija nenorėtų kalbėti, bet taryba, matau, kad tarybos atstovas nori pasisakyti, kalbėkite trumpai. Ačiū, ponė pirmininkė. Ačiū, ponė Antonesku. Iš tikrųjų, man labai malonu atstovauti tarybai e, šioje diskusijoje, pristatant šį pranešimo projektą. Mes, mums kaip pirmaujančiai šaliai labai malonu sužinoti, kad mūsų parengtas klausimynas yra, buvo naudingas ir parlamentui. Taryba e, pritarė mm, tam, kad iš esmės pranešimo e, daugumą klausimų e, atitinka ir mūsų požiūrį. Ir mes galime tikrai pasiekti kompromisą tarp abiejų institucijų. Aš norėčiau pritarti tam, kad e, iš esmės e, e valstybės pagalba, valstybės pagalbos, tiksliau tesnės e, pagalbos teikimas būtų išbrauktas iš direktyvos e, taikymo srityjas, nes tai peržengia jau direktyvos taikymo srityje. Mes turime rasti bendrą sprendimą. Vienas iš pagrindinių e, problemų yra, kad dabartinė sistema, e, sistema, e, kad dabartinė sistema pasinaudoti advokato pagalbą valstybėse narėse yra labai skirtinga ir labai sudėtinga rasti bendrą sprendimą. Ir kai kurie klausimai, kurie turėtų būti sprendžiami, tai pavyzdžiui, galėtų būti susijęs su baudžiamais nusižengimais. E, Ir, pavyzdžiui, A ir B priemonės, čia galima su valstybė, rasti sprendimą su valstybėmis narėmis, išbraukti teisę naudotis advokato paslaugomis. Pavyzdžiui, ar, arba net mažieji nedideli pažeidimai, administracinės pažeidimai, pavyzdžiui, mašina pastatoma ne vietoje, kartais yra sprendžiami pasitelkus advokatą. Ir tokiu atveju vis dėlto e, pažymos justicijos institucijos taip pat turėtų būti išbrauktos iš tokio proceso. E, e, ir galimybę pasinaudoti advokatų paslaugomis, kągi mes turime omenyje, tai būtent kai kuriuose situacijose, kai įtariamas arba kaltinamasis yra suimamas, arba jeigu jisai yra mm, žodinėje proceso dalyje teisme. Tai tokia atveju būtinas advokatas. Tačiau e, nereikia pamiršti, kad turi būti išlaikytas pusiausvėra taip įtariamojo ir kaltinamojo teisų ir antra vertus tarp galimybės e, vykdyti baudžiamai persikėjimą teisės saugos institucijomis ir veiksmingai vykdyti. Tai būtent čia klausimas yra ir e, aukų apsaugos klausimas. Tai kai tik tos e, sprendimas e, bus rastas e, remiantis komisijos pasiūlymu, pasiūlytų pasiūlymų, tai būtent tai sudarys artimesnį pagrindą, tolimesnį pagrindą bendradarbiavimą ir darybams su taryba ir bus užtikrintas ES piliečių teisės. Matau, kad e, komisija nori pasakyti, kalbėkite trumpai. Prašome. Ačiū, ponė pirmininkė, aš kalbėsiu trumpai. Aš norėčiau tik tai e, padėkoti ponė Donesku už jos pranešimo projektą. Mes išnagrinėjame e, šį projektą Ir tai akivaizdu, kad iš esmės komisija buvo teisi, nustatydama griežtus standartus, aukštus standartus e, asmens apsaugai, kuris yra kaltinamas arba įtariamas padaręs nusikaltimą. Tai būtent mes norime šio direktyvos projektu e, užtikrinti didelę asmens apsaugą. Ir e, tokiu atveju buvo, būt, būtų išplėstas šio direktyvos taikymo pa, taikymos rytis, tai kaip ponia Antonės jau pastebėjo, ši direktyva apima visus asmenys, kurie įtariami arba kaltinami. Tai būtent čia, čia kalbama apie tai, kad turėtų būti renkami įrodymai apie įtariamą kaltinimo e, padarytą veiką ir apie tai, kad turėtų būti laikomas šios direktyvos nuostamų. Kuo daugiau išimčių bus numatyta direktyvoje, tuo bus menkiau apsaugotas asmens teisės. Komisija, kaip ir taryba, taip pat mano, kad mes turime greitai susitarti dėl šios direktyvos ir turėtume imtis visų įmanomų priemonių, kad prisidėtume prie to, kad būtų priimtas vieningas sprendimas. Taigi dabar pradėsime diskusijas. Pirmiausia, suteiksime žodį poniai Romero Lopes. Ačiū, ponė pirmininkė. Iš tiesų, tai yra labai svarbus pasiūlymas dėl direktyvos. Nes visi tie klausimai, kurie susiję su teisinė pagalba arba su procesiniais klausimais, yra vieni iš svarbesnių. Ir e, ši direktyva taip pat atitinka e, pirmininkaujančios Danijos strategiją Ir aš manyčiau, kad mes visi turėtume pasistengti, kad ši direktyva būtų priimta kuo greičiau. Nes tai yra toks pasiūlymas, kuris yra netoks jau paprastas, pakankamai sudėtingas, nes, kaip jau tarybos, tarybos atstovo pasakyta, valstybėse narėse yra skirtinga situacija, būtent priskiriant advokatą įtariamajam arba kaltinamajam. Tačiau mes turime nustatyti bendrus standartus ir turėtume taip pat pasistengti, kad būtų užtikrinta teisinė gynyba. Dėl to reiktų tam tikrų apibrėžčių, apie tam tikrų patobulinimų e, direktyvoje. Ir aš manau, kad panė Antoneska tik, tikrai padarė puikų darbą. Galbūt, e, galbūt galėtume dar pridėti šį vietą kai kurios elementus, kurie praturtintų uh, E, šį pranešimą. Pavyzdžiui, galėtume e, teisę gauti teisinę pagalbą e, atidžiau suformuluoti, kad būtent dar prieš teisminį nagrinėjimą įtariamas arba kaltinamasis galėtų susiekti su, su advokatu, ir bet kuriuo, atve, bet kuriuo metu turėtų teisę e, pasikalbėti su savo advokatu, pasitarti. Ir tariamasis arba kaltinamasis e, turėtų turėti teisę e, susitikti su savo giminaičiais arba artimaisiais. O dėl advokato pagalbos, man atrodo, kad labai e, svarbu pabrėžti tą teisę, kad e, būtent e, turi būti suteikta galimybė gauti teisinę konsultaciją. Ir dabar kalbant apie įrodymų rinkimą, nesižvelgiant į tuos įrodymus, į jų rinkimą, e, turėtų būti suteikta vis dėlto įtariamajam ir kaltinamajam e, suteikta teisė į teisinę konsultaciją ir konsultaciją su advokatu. Galbūt čia kai kuriuose teismuose, jų sprendimuose arba nuosprendžiuose e, ši teisė yra apribojama. Tačiau bet kokiu atveju konfidencialumas turėtų būti išlaikomas. E, šis e, advokato ir jo kliento e, pasitarimų arba jų tarpusėm informacijos konfidencialumas turėtų būti išlaikytas ir tik tai išimtiniais atvejais turėtų būti pažeidžiamos šios uh, nuostatos reglamentuojančios šį konfidencialumą. Ispanijoje taip jau atsitiko, kad, sakykime, tas e, konfidencialumas buvo pažeistas kitose valstybės narėse, taip pat gali taip atsitikti. Nes, e, pavyzdžiui, atsitikdavo taip, kad e, kartais advokatai bendrininkaudavo vykdant, nuslėpiant kokią nors informaciją su savo klientais, tai jie buvo traktuojami kaip bendrininkai, dėl to tas konfidencialumas e, turėjo būti pažeistas ir jie turėjo atskleisti tą informaciją. Tačiau tokiu atveju e, advokatas savo profesinę pareigą atlieka netinkamai. Ir tai yra baustinas reiškinys. Mes turime bet kokiu atveju e, šį konfidencialumą išlaikyti kad jisai būtų teisėjas. Tačiau į tai dar sižvelgsime savo pakeitimuose. Dabar aštunto straipsnio. Čia kalbama apie teisė, teisinę gynybą. Tai bet kokiu atveju ši teisė turi būti išlaikyta. Dvyliktas straipsnis čia kalba apie nemokamą teisinę pagalbą. teisę į advokato gynybą teisme. Tai yra praktiškai mažiausias reikalavimas, kad vyktų teisingas ir, ir teisėtas teismo procesas. Žinoma, yra žmonių, kurie neturi pakankamai lėšų, jie negali sumokėti advokatui. Tačiau, bet kokia atveju, į teisę, į teisminį, į teisminį gynybą turi būti užtikrinta Mes žinome, kad ši nemokama teisinė pagalba gali būti suteikiama tik tokiu atveju, jeigu ji yra pakankamai pagrista, jeigu yra atitinkamos e, sąlygos ir kriterijai įvykdyti tokiai e, pagalbai teikti. Komisija taip pat e, numatė, kad e, dėl to e, šis, ši nuostata turėtų būti įtraukta. Pane Latvart, ačiū, aš norėčiau padėkoti ponė Antonesku. Kaip aš tikėjausi, ji tikrai atliko puikų darbą, rengdama šį pranešimą ir tikrai patikė subalansuotą rezultatą, kuris yra e, iki tam tikro lygio tikrai puikus. Aš manau, kad e, tai pagrindinis straipsnis, dėl kurio kilo diskusijos, yra trečias straipsnis. Aš manau, kad jinai yra teisi, atkreipdama dėmesį į teisę e, pasinaudoti advokato konsultaciją, kaip pavyzdžiui yra atliekama e, asmens apklausa policijoje. Aš norėčiau taip pat pasvarstyti apie tai, ar ap, apklausa yra tinkama formuluotė, angliškai interview. Nes e, e, čia gali būti kartais suprantama e, kaip, sakykime, savanoriškas atvykimas į policijos nuovadą ir tam tikros informacijos pateikimas. Čia gali būti tam tikrai painiava. A čia dabar kalbant apie įtariamą ir apie kaltinamąjį e, dėl teisinės pagalbos jam. E, čia A ir B priemonėje tam tikros formuluotės taikomos, e, jos turėtų būti griežčiau ir aiškiau suformuluotos. Aš manau, kad pagrindinis e, dalykas šioje direktyvoje, kuris dar yra neišspręstas e, ir dėl kurio kyla problemų taryboje, yra tas, kad e, įtariamajam suteikiama teisė pasinaudoti advokato paslaugomis, bet ir valstybės įsipareigojimas suteikti šitą teisinę pagalbą. Taigi skirti advokatą. Aš manau, kad čia yra tam tikras. E, tam tikra problema. Man atrodo, kad mes galime sukurti tokią direktyvą, kuri iš tiesų labai gražiai atrodys, bet praktiškai bus neįgyvendinama. Manau, kad mes turėtume išspręsti tą problemą, nes e, daugelėje valstybių narių iš tiesų nes, nelabai laikosi tų standartų, kurie nustatyti e, teisingumo teismo praktikoje, kalbant apie žmogaus teisų apsaugą. Bet kokiu atveju e, įtariamasis turi teisę į advokato konsultaciją. Ir tokio, tokio, tokio, pavyzdžiui, renkam, kai renkami įrodymai arba e, išgaunamas pripažinimas, tai mm, gali būti uh, ne, negali būti laikoma pripažinimu to, kas yra e, sužinoma apklausoje, jeigu e, nėra advokato bet jau mano valstybė tradicijoje taip yra. Aš e, Aš nelabai žinau, kaip čia e, iš esmės galima pakeisti tuos, e, tas, tas formuluotės, kurias pateikė ponia Antonesko. Aš sutinku su ponia Antonesko, kad, kad priemonė negali būti taikoma teisiniai pagalbai. Tačiau jie tai gali būti sprendžiamas e, e, esminis klausimas, ar valstybė turi pareigą e, aktyviai teikti teisinę pagalbą įtariamajam, pavyzdžiui, teikti jam advokatą, skirti jam advokatą tam tikromis sąlygomis. Kitu atveju sutursime su situacija, kad tik tai turtingesni žmonės galės e, pasinaudoti advokato paslaugomis, o vargi, vargingesni žmonės e, neturės advokato. Jie galės apginti savo teisę. Ir me, iš tiesų, jeigu mes e, suteiksime teisę į advokato paslaugas, tačiau mes negalėsime gyventi jos praktiškai, tai teisė bus neįgyvendinta. Aš manau, šios direktyvos pagrindinės pagrindinis aspektas ir būtent ir yra suteikti teisinę pagalbą. Aš manau, kad e, ponia Tonesko tikrai lankščiai pažiūrėjo į advokato dalyvavimą e, įrodymų rinkimo metu, nes komisijos tekstas buvo per platus ir neturėjo e, jokios prieitinės vertės. Pavyzdžiui, kokia prasme advokatui dalyvauti, paimant pirštą atspaudus. Tačiau yra kitos situacijos, kai advokatas e, galėtų dalyvauti, kaip pavyzdžiui, mm, vykdant atpažinimą. Galbūt mes tokiu atveju mes e, rasime ir pagristą e, kompromisą tarp Europos parlamento ir tarybos. Šiuo atveju aš sutinku su ponia Antonesko ir su taryba, kad mes kad mes turėtume atsisakyti advokato. Įsitikinant, kokios yra e, sulaikymo arba įkalinimo sąlygos. Iš esmės, tai turėtų kitos valdžios institucijos tikrinti tokias e, įkalinimo sąlygas. E, Pane Tonesko griežtai pasakė apie konfidencialumo išlaikymą. Aš lankščiau žiūrėčiau į šį klausimą. Atsiprašau, ponia Latford, pirmininkas, gal mus galėtumėt paskubėti, nes mes 12.30 turėsime koordinatorių e, posėdį. Aš sutikčiau labiau su formuluotė, kurio apibrėžiama konfidencialumas. E, kad konfidencialumas neapimtų e, teisėtos kratos. Aš netokia griežta būčiau kaip e, ponia Tonesko. Aš sutinku su ją, su e, taryba, kad mes, e, kad mes turėtume vis dėlto išbraukti tuos baudžiamos nusižengimus arba menkaverčius nusižengimus. Neturėtų būti advokatas įtraukiamas į šios procesus. Dabar aš manau, kad aštuntas pakeitimas yra teisingas. Čia kalbama apie, mm, apie atinkamas e, teisinę kvalifikaciją turinčios asmenys, kurie gali teikti teisinės konsultacijas. Aš manau, kad e, vis dėlto e, čia griežtai turėtume išskirti susitikimą su advokatu. Telefoninė konsultacija čia nelabai būtų prasminga. Aš manau, kad e, vis dėlto taryba turės išspręsti šį klausimą, kaip e, e, bus praktiškai gyvenima teisė į advokato konsultacijas. Ir valstybė turėtų užtikrinti, kad advokatas praktiškai dalyvautų įvairiuose procesuose. Dar Du šešėliniai pranešėjai nori pasisakyti, taip pat e, keletas komiteto narių. Todėl sakyčiau, kad mes privalome laikytis <clears throat> kalbėjimo nustatyto laiko, nes 12.30 bus e, baigtas posėdis, kadangi prasidės koordinatorių posėdis. Ačiū, ponė pirmininkė, kalbėsiu trumpai. Aš e, norėčiau padėkoti pranešėjai. Tai iš tiesų jos pranešimas yra puikus pagrindas tolesniam mūsų darbui. Aš e, manau, vis dėlto turėtume sukurti pusiausvyrą tarp e, teisinės gynybos ir teisės į teisinę gynybą ir būtent, kad tos taisyklės, kurias mes nustatysime, būtų įgyvendinamos. Todėl mes turime pragmatiškai pažiūrėti į visą šį temų kompleksą. Manau, kad e, nekaverčiai nusikaltimai arba pažymėjai nusižengimai turėtų būti išbraukti iš šios direktyvos taikymos ryties. Ir e, e, pranešėja taip pat teisingai atkreipė dėmesį į tai, kad pradinėme etape apklausoje, kai įtariamasis arba kaltinamasis yra apklausimi, turi būti laikomasi tam tikrų taisyklių kad nebūtų pažeidžiama jo nekaltumo prezumcija, jis nebūtų praktiškai nutiesiamas iš anksto. Tokia teisinė gynyba turi būti užtikrinta. Konfidencialumas kaip taip pat turėtų būti apsaugomas. Aš čia pritariu e, pranešėjai, bent jau bendras principas turėtų būti taikomas, kad konfidencialumas yra, yra griežtai įtvirtinamas ir jis neturi būti pažeidžiamas. E, Pone Latford mano, kad galbūt sudūrime su tokiamis situacijomis, kad, e, pavyzdžiui, e, advokatas galėtų būti nelabai patikimas, sakykime, ar bendrininkautų. Tačiau aš nemanau, kad tokios situacijos yra labai dažnas. Kitas dalykas - tai advokato vaidmuo e, įvertinant įkalinimo sąlygas. Deja, mes turime kelis pavyzdžius, kur būtų geriau kad advokatas galėtų pareikšti savo nuomonę apie įkalinimo sąlygas nes kartais kyla problemų dėl tų įkalinimo sąlygų arba to sulaikymo sąlygų įtariamojo arba kaltinamojo. Ir valdžios institucijos ne visada jas teisingai įvertina. Aš manau, kad mes turime nustatyti tokią teisinę priemonę, kuri leistų įtariamajam e, arba kaltinamajam gauti teisę į teisinės konsultacijas Pirmiausia, mes turėtume geriau išsiaiškinti, ką apie tai mano taryba. Galbūt dar kartą turėtume pasvarstyti šį mm, teisinės pagalbos klausimą, ponia Albrechtai. Ačiū, e, ponia pirmininkė, aš norėčiau taip pat padėkoti pranešėjai, padėkoti taip pat norėčiau už puikų bendradarbiavimą, aš norėčiau iškelti kelius punktus, kurie mums yra svarbus ir buvo svarbus Tai būtent e, klausimas dėl advokato dalyvavimas renkant įrodymus. Ir mums būtų labai e, malonu, jeigu e, tai būtų aiškiau apibriešta šitas dalyvavimas. Kad būtent advokatas turėtų turėti galimybę įsitikinti, kokios yra sulaikymo arba įkalinimo sąlygos. E, e, e, būtent to kaltinamojo. Ir aš manau, kad čia turėtų būti formuluotės aiškesnės. Manau, kad tokia galimybė turėtų būti suteikta advokatui. Dar kitas dalykas, tai aš norėčiau atkreipti dėmesį į 21 mūsų pateiktą pakeitimą. Mes norėtume, kad šitas pakeitimas būtų įgyvendintas Čia kalbama dėl advokato bendradarbiavimo. su valdžios institucijomis arba e, šita, būtent išdavus e, Europos arešto orderį arba e, kitus a, a, a, teismo sprendimų vykdymo dokumentus. E, tai būtent tam irgi reikia advokato pagalbos. Ponas Kirkovas. Na, aš esu teisininkas, bet dėja atlygis už mano darbą nepriklauso nuo mano darbo valandų. Todėl kalbėsiu trumpai. Noriu tiesiog pratesti ponios Landford pastabas dėl teisininkų ir tiesiog turinčių teisininko kvalifikaciją asmenų dalyvavimo. Norėčiau perspėti, kad šiuo atveju reiktų elgtis apdairiai, bent jau jungtinės karalystės požiūrių, tie, kurie neturi tinkamo teisinio išsilavinimo, na pavyzdžiui, dirba advokato padėjėjų yra jautrus klausimas ir sudėtingas dalykas. Ir galbūt dabar dėlėtų pasakyti, kad reikia galvoti ir apie išlaidas, kurias patirs valstybė, užtikrindama nemokamą teisinę pagalbą. Maniščiau, kad reikia labai atsargiai apie tai e, galvoti ir atitinkamai apsvarsyti. Dabar apsiribosiu šiomis pastabomis ir noriu taip pat padėkoti pranešėjai už atliktą darbą. Pirmininkas, ačiū. Ačiū, kad viską išdėstėte trumpai drūtai. Ir yra dar kitų. Norinčių pasisakyti, ponas Buzuti. Ačiū, pona pirmininkė. Na, pirmiausiai kaip ir kiti kolegos, noriu padėkoti poniai Antonesku už gerai atliktą darbą ir taip pat už tai, kad labai gerai subalansuotas tekstas. Šis klausimas aktualus ne tik tai mano valstybėje, bet ir daugelį kitų valstybių ir malonu girdėti, kad visi sutarėme, jog turime atsižvelgti į Europos teisingumo teismo e, ir Europos žmogaus teisų teismo uh, sprendimus dėl žmogaus teisų šioje srityje. Todėl turime pasinaudoti praugą ir aiškiai įvardyti tuos um, sprendimus, kuriuos priemė Europos žmogaus teisų teismas. Dar manau, kad svarbu atkreipti dėmesį į keletą dalykų, apie tai kalbėjo ir kiti kolegos, nes galvoja, kad gali uh, kilti problemų, paminėsiu. Pirmiausia, smulkus nusikaltimai ir kokie nusikaltimai, kokie atvejai nepatektų į taikymo sritį. Aš manau, kad gal nereikėtų sumenkinti teisės turėti advokatą ir vadovautis tuo, kad dėl smulkių nusikaltimų advokato neturėtų būti. Toliau, tokios teisės taikymo sritis Aš manau, kad reikia pradėti galvoti štai kaip. Nuo kada galima turėti advokatą? Nuo tada, kai asmuo tampa įtariamuoju, kai jam pateikiamas kaltinimas ir vyksta bylos nagrinėjimas teisme. Asmuo turi turėti teisę į advokatą. Ar tokios teisės panaudojimas vilkins baudžiamųjų bylų nagrinėjimą ar ne? Tai yra subtilus klausimas ir tiesiog reikia ieškoti tinkamos pusiausvėros sprendžiant šį klausimą. Ir ketvirtas teisinės, valstybės teisinės pagalbos teikimas. Aš bevelyčiau vadovautis ponios Antonesku pasiūlytų variantų. Šiuo atveju ypač atsižvelgianti tai, kad valstybės teisinės pagalbos teikimas yra gana jautrus klausimas ir todėl galbūt reikėtų konkretaus pasiūlymo vėliau, o ne dabar, bet to dairiškai pulti ir formuluoti, kaip valstybė turėtų teikti teisinę pagalbą. Kita vertus, reikia nepamiršti, kad jeigu jau užtikriname teisę turėti advokatą, tai tokia teisė turi būti taikoma visiems ir visi turi turėti galimybę ją pasinaudoti. Atsižvelginti tai, kad komisija ketina teikti pasiūlymą dėl valstybės teisinės pagalbos, gal galėtume ap, palaukti ir visą tai reglamentuoti būtent tame busimame komisijos teikiamame pasiūlyme. Ponas Vos. Ačiū. Iš tiesų, ši direktyva, būtent reglamentuojanti galimybę pasinaudoti advokato paslaugomis, yra vienas iš pagrindinių elementų užtikrinant asmens pagrindinės teisės. Ir manau, kad pranešėjos pasiūlymas tikrai yra subalansuotas, tinkamas. Ypač pritariu tam, kad e, direktyvos taikymos rytis yra išplėsta. Čia ypač kalbant apie e, proceso išlaidų E, kompensavimą. Aš norėčiau e, kelis aspektus e, pabrėžti. Tai būtent įkalinimo sąlygų padidinimą, konfidencialumą ir dėl įrodymų rinkimo. Čia aš jau kalbėjau su pranešėja, kad 10 straipsnio C dalis nelabai man patinka, nes iš esmės įrodymų rinkimas yra susijęs daugiausia su valstybių narių e, teisinėmis sistemomis ir turėtų likti jų kompetencijoje. Dėl konfidencialumo 36 e, pakeitimas. Žinoma, pagrindinis principas e, yra savame suprantamas, turi susitikti įtariamasis su advokatu. Tačiau praktikoje yra įmanoma to atsisakyti, nes kartais kyla pavojus, kad advokatas galėtų būti susijęs su nusikalstama organizacija arba grupuotė. E, pagrindinis dalykas 23 e, e, ir 41 pakeitimas, tai būtent, kad advokatas galėtų patikrinti įkalinimo sąlygas. Aš pranešėją išbraukė šią nuostatą. Aš manau, kad e, vis dėlto advokatas turėtų turėti tokią galimybę ir tai būtų tik tai patikrintas tas įkalinimo sąlygas. Dabar e, kitas dalykas, e, tarybos norėčiau paklausyti dėl šitų menkaverčių nusikaltimų Ir iš esmės aš manau, kad turėtume tokias baudžiamos nusižengimus išbraukti iš apskritai baudžiamojo konteksto. Bet bet kokiu atveju puikus e, pranešimas. Ačiū, ponė Pirgerį. Ačiū, e, ponė pirmininkė. Aš irgi norėčiau pritarti ponios Aneskas pranešimui, tačiau bet kokią atveju norėčiau e, trim aspektais pateikti pakeitimus. Viena vertus, e, čia, čia dėl 28 pakeitimas e, pirmiausia, čia kalbama apie tai, kad nedelsiant turi būti sutikama teisinė pagalba Ir čia tiek komisijos ir e, e, pasiūlyme, tiek pranešime kalbame apie tai, kad e, dar prieš apklausą turėtų būti galimybė suteikta susiekti su advokatu. Aš manau, kad, kad nuo pradžios šios apklausos turėtų būti suteikta tokia galimybė, nes a, a, aš manau, kad iš esmės įtariamasis turėtų prisiminti tam, tam tikras aplinkybės arba pateikti tam tikrą informaciją be iš ankstinės advokato konsultacijos. Tai būtent, kad tai būtų užtikrintas veiksmingas, teismi, veiksmingas veiksminga apklausa, tai, tai padėtume ir aukoms, nes būtent nebūtų slėpiama tam tikra informacija arba už, užmaskuojama kaip nors. Uh, E, kitas dalykas yra susijęs su to, kad, e, kad pagal ketvirtą straipsnį, e, ant, pagal jo antrą dalį, advokatas turi, turi mm, dalyvauti apklausoje ir turi užduoti klausimus. Tačiau, bet kokiu atveju, apklausa neturėtų būti trukdoma tuo ir turėtų, e, e, advokatas turėtų prisidėti prie šios apklausos sėkmės. Ir aš manau, kad tik tai po apklausos, kurią atlieka Teisėsaugos institucijos, e, advokatas turėtų užduoti šitos papildančius klausimus, kad netrukdytų pačiam tyrimui. O kitas dalykas dar yra konfidencialumas. Čia aš pritariu E, pana Foso nuomonį, kad iš esmės e, kritiškai turėtume vertinti šitą konfidencialumą e, ir netaikyti absoliučiai šio principo. Konfidencialumo principas netaikomas tokiu atveju, jeigu gali būti, kad, sakykime, įtariamasis keisdamas informaciją su advokatu siekia nuslėpti kažkokius įrodymus ar faktus. Tai būtent turi būti užtikrinama, kad e, kontaktas su įtariamuoju neprisidėtų prie to, kad būtų e, pakengta tyrimui. Taigi, aš pabandysiu savo trim pasiūlymais uh, užtikrinti aiš, daugiau aiškumo. Uh, Baigėsi laikas. Ir prieš suteikiant žodį ponė Antotesku, jūs dar galite pasisakyti, bet turite kalbėti labai trumpai. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš irgi noriu padėkoti už puikiai atliktą darbą pranešėjai. Kalbant apie pakeitimus bei pakeitimų teikimo terminas, na, prašyčiau jūsų parodyti daugiau lankstumo, nes tikrai darbas didžiulis, nuomonė didžiulė ir būtų gerai, jeigu jūs nukeltumėte pakeitimų teikimo galutinį terminą, tam, kad galėtume sukurti vieną kokybišką bendrą sistemą, padėsiančią apginti mūsų piliečius ir užtikrinti jų apsaugos tam tikrą formą. Dabar dėl kai kurių klausimų. Kai kuriuose valstybėse narėse baudžiamieji nusikaltimai yra labai plačiai apibriežti palyginti su kitomis valstybėmis narėmis. Todėl gerai būtų direktyvoje surasti tinkamą pusiausvyrą tarp valstybių narių skirtingų teisinių sistemų ir surasti priemonės, kurios neapimtų visų rušių nusikaltimų. Ir aišku būtų atsižvelgta į atvejus, kai asmuo, kuris dalyvauja tyrime, jo laisvė nėra ribojama. Reikia atskirai pagalvoti apie tuos tyrimus, kai sus, jie susiję su teroristiniais išpoliais ir sunkiais nusikaltimais. Šiuo atveju tyrimo sparta yra labai svarbus dalykas. Į tą aspektą reikia atsižvelgti. 23 pakeitimas ir teisinė pagalba. Manau, kad šioje srityje nepakankamai nuveikta, užtikrinant, kad kiekvienas, kiekvieno piliečio teisė bus gerbiama, kad bus gerbiama kiekvieno piliečio teisė turėti advokatą. pasigirdo bejonių, ar valstybės galės užtikrinti nemokamą teisinę pagalbą, bet aš manau, kad tokia teisė turi būti nustatyta, nes valstybės pareiga tarnauti žmonėms tiek. Pirmininkas, na dabar mes jau turime baigti posėdį, bet dar suteiksiu poniai Antonesku žodį, jūs jau padarysit baigiamasias išvadas. Tačiau prašau kalbėti trumpai. Ačiū, ponė pirmininkė, pasistengsiu kalbėti trumpai. Pirmiausia, noriu padėkoti visiems kolegoms už pastabas ir už tą darbą, kurį jie padarė. Galiu tik tai pakartoti tai, ką sakė pona Lundford. Taip mes turime atsižvelgti, kurdami sistemą į tuos standartus, kuriuos nustatė Europos žmogaus teisų teismas. Negalime nekreipti į juos dėmesio, nes jeigu tai pasielgtume, direktyvo nustatyti standartai būtų žemesnės kokybės. Taigi, teisė turėti advokatą turi būti užtikrinta jau vykstant pirmasias apklausas. Dėl konfidencialumo aš pasižymėjau viską, ką sakė kolegos, taip pat, ką jie sakė apie smulkius nusikaltimus ir manau, kad mes sugebėsime susitarti dėl 10 ir 13 straipsnių. Turime suprasti, kad jeigu numatoma teisė turėti advokatą, tai turi būti numatytos ir baudos už tokios teisės atėmimą. Ir manau, kad nuostatos kurios yra dabar direktyvoje, prieštarauja dabartiniai susiklošiusiai teisiniai praktikai, todėl reikia suderinti tarpusavėje įvairius aspektus. Mes taip pat prašėme, kad teisės tarnyba pateiktų savo nuomonę, tos nuomonės dar laukiame, nes norime, kad geriausių būdų būtų sprendžiamos visos problemos, ypač kai įtariamajam buvo užkirsta galimybė pasinaudoti advokato paslaugomis. Nes dabar pagal direktyvą asmens pareiškimai padaryti apklausos metu nedalyvaujant advokatui, ne, juos nebus atsižvelgiama kaip įrodymus. Dabar dėl advokato dalyvavimo vertinant ir renkant tyrimus. Turiu pripažinti, kad tikrai šią nuostatą galima patobulinti. O dabar dėl advokato apibriešties. Aš tiesiog pagalvojau, kad būtina tokią apibriežtį įvesti, nes direktyvos taikymo sritis apima būtent teisę turėti advokatą. Ir tikrai nėra lengva parengti tokį advokato apibrėžimą, kuris tenkintų visų valstybių narių teisinių sistemų reikalavimus, bet mes dar padirbėsime. Taigi dar kartą ačiū už klausimus ir pastabas, tikiuosi, kad į kai kurios klausimus aš atsakiau ir aišku visada esu pasirengusi dialogui siekiant kompromiso. Pirmininkas. Ačiū, kad kalbėjote trumpai. Noriu padėkoti visiems. Noriu padėkoti pranešėjai už darbą. Daugelis komiteto narių jums dėkojo. O dabar reikia jau galvoti apie pirmąjį balsavimą. Tikriausiai jis vyks kovo pabaigoje po diskusijų. Dabar vyks koordinatorių posėdis. Siūlau visiems palikti šią salę ir tik koordinatoriai lieka salėje